il y a une, une, le report qui vient. C'est le report de la... Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Matau, kad e, pakankamai jau komiteto narių susirinko į salę. Taigi dabar džiaugiuosi galėdama pradėti e, šio mėnesio regioninės plėtros komiteto posėdį. Turite dabar gavę darbo tvarkės projektą šios dienos posėdžiui, ar galėtume patvirtinti darbo atvarkę, ar būtų kažkokių pasiūlymų. Ne, nematau tokių. Tokiu atveju siūlau laikyti, kad darbo atvarkė patvirtinta. Kitas e, darbo atvarkės punktas yra posėdžio protokolo tvirtinimas. Tai yra 14 metų lapkričio 4 dienos posėdžio protokolo tvirtimas, turite savo dosijai e, tuos protokolus. Taigi, jeigu nėra prieštaravimų, tam laikysime, kad e, ankstesnio posėdžio protokolai patvirtinti. Jeigu jums, jūs neprieštaravate, tai norėčiau už tai padėkoti. Na ir dabar trečiasis punktas, pirmininkės pranešimai. Yra du trumpi iš viso pranešimai numatyti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie dalyvavo diskusijoje po žodinio klausimo per plenarnę sesiją Strasbūrą praėjusią savaitę. Visi pasisakymai mūsų komiteto narių buvo konstruktyvus, labai profesionalus, labai e, teigiamai, teigiami, jeigu pažiūrėtume į juos iš sanglaudos politikos taško. Taigi mes stengiamės kaip įmanoma sėkmingesnę tą sanklaudos politiką padaryti. E, dėkoju visiems dar kartą. Taigi žinote, kad e, balsavimo metu mes pasiekėme daugumos. E, įspūdingas rezultatas 608 balsai už. Buvo palaikytas mūsų pasiūlymas. Taigi tikrai labai e, gera dauguma susidarė. Norėčiau e, padėkoti visoms frakcijoms už paramą ir tai yra labai svarbu sanglaudos politikai. Taigi, tikimės, kad labai artimoje ateityje bus ir konkretesnių rezultatų jau. Kitas pranešimas. Labai džiaugiuosi, galėdama pranešti, kad bus organizuojamas naujų, naujųjų metų prieimimas. E, nariams ir svečiams iš karto po mūsų susitikimo sausio 19 dieną. Na, turiu prisipažinti, kad šiandien bandžiau tą prieimimą suorganizuoti, bet labai sudėtinga buvo gauti e, salę. Pastaba iš salės, tai naujųjų ar senųjų metų prieimimas. Taigi, pirmininkė. Taigi ne kalėdinis vakarėlis, o naujųjų metų vakarėlis bus kitų naujųjų metų pradžioje, jeigu be jokios abejonės priimate mano kvietimą. Tai būtų tokie e, mano pranešimai. E, ponas Nistelrojus, labai ačiū. Ypač dėkuoju už informaciją apie vakarėlį. Tačiau dabar norėčiau paprašyti, kad komitetas sekretoriatas panalizuotų um, diskusijų po mūsų pristatytos rezoliucijos e, rezultatus. Galbūt galėtumėte panagrinėti tuos rezultatus ir mums duoti konkretų kalendorių, e, kada kas yra konkrečiai numatyta, kada e, iš komisijos kalbėtojai numatyti atvyks, kaip e, tai vyks. nes mes šiek tiek nerimaujame dėl realių investicijų į ekonomiką iš Europos e, struktūrinių fondų. Taigi labai svarbus būtų šią prasme tolesnis darbas, galbūt galėtumėte panagrinėti e, tą procesą ir parengti dokumentą. Pirmininkė, dėkoju šią pastabą, sekretariatas parengs dokumentą. Jau sausio mėnesio posėdžiui yra numatyta tai padaryti. Tikėsime, kad bus e, komisijos nario klausimai taip pat tą posėdį ir e, naujosios pirmininkiančios valstybės programos klausimai tą patį posėdį vyks. Taigi be jokios abejonės jūsų prašomą dokumentą parengsime. Taipogi jūs informuosime e, apie vakarykštį susitikimą tarp buvo pirmininkų suvaigos nariai ir komisijos nariai e, susitikę vakar buvo trumpai kalbama taipogi apie sanglaudos politiką. Taigi tikrai parengsime šį dokumentą. Dėkuoju už pastabą. Na ir dabar e, pirmasis toks rimtesnis darbo atvarkės punktas yra diskusijos dėl pranešimo savo iniciatyvą įvairių sričių ES politikos miestų dimensiją. Pranešėja yra ponia Westfall. Taigi šiandien e, dauguma europiečių gyvena e, miestuose ir tai yra mūsų e, ekonomikos e, pagrindas kaip ir tie miestai. Labai daug priklauso nuo konkrečių politikos, labai daug kas priklauso nuo e, konkrečios politikos gyventinimo miestuose. Labai gaila, bet e, politikos įgyvendinimas e, dažnai mažai yra koordinuojamas. 11 metų rezoliucijoje parlamentas skatina e, tokio labiau koordinuoto požiūrio į miestus. E, Taip pat komisija buvo patvirtino komunikatą dėl miestų dimensijos. Savo e, pranešime mes dabar kaip ir teikiame atsaką į komisijos komunikatą. E, šiandien mūsų pranešėja ponė Westfall pristatys e, savo pirminį pasiūlymą. Pranešimo projektas bus pristatytas vasario mėnesį. Na ir galiausiai balsuosime dėl šio pranešimo balandžio mėnesį. Šiandien turime atstovų iš komisijos, iš regionų generalinio direktorato. Ar turime? Taigi dėkoju, ponia Piskorts, už jūsų dalyvavimą šiandien posėdėje. Pone Westfall, jums žodis. Ja, guten Morgen und vielen Dank, Frau Vorsitzende. Labai diena. Dėkoju, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti vertėjų, nes kaip ir kiekvienais metais apie kalėdas mane paveda balsas, taigi šiandien kažkoks jis keistokas ir labai dėl to visų atsiprašau. Pirmasis šiandieną mūsų aptariamas projektas yra labai svarbus, pirmininkė jau tą minėjo, daugiau negu 360 milijonų piliečių kitaip tariant, pusė Europos piliečių gyvena susitelkę aplink didelės miestų aglomeracijas. Du trečdaliai Europos BVP gimsta miestuose, tai yra augimo varikliai. Būtent šios zonos yra augimo varikliai, tačiau socialinėms ir ekologiniams problemams šios vietos yra be galo jautrios. Saugumas, demografija, e, klimato kaita yra didžiulės problemos ir jas visi puikiai žinote. Kai turėsime skaičius e, tarp 14 ir 20 metų didelė dalis biudžeto bus investuota e, urbanistinėse ir periurbanistinėse zonose. 10-metyje buvo pa tvirtintas šitas projektas ir e, regi komitetas bei, bei parlamentas dažnai kalbėjo apie šią e, miestų zoną ir e, kolegos Fresa pranešimas buvo labai svarbi gairė šioje srityje. Komisija prisidėjo prie diskusijų, į jas įsijungia dar daugiau dalyvių ir tai rodo, kad mums reikia tikros miestų strategijos Europoje. Mūsų ateičiai tai yra be galo svarbu. Dabar kylantis klausimai yra tokie. Kaip turėtų atrodyti ta miestų darbotvarkė, koks turėtų būti jos turinys ir tikslai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti kad miesto savoka yra labai plati, į ją įeina labai daug kas. Miestų apibrėžimą nustato ne parlamentas, o regionai. Ir visi regioninės bei vietinės politikos veikėjai žino, kad diskusija vyko ir vyks. Aš nenorėčiau, kad būtų vykdoma tokia politika, kuri susitelktų tik ties miestais ir dideliais miestais. Tikrai nėra kažkokių tai nepereinamų sienų tarp kaimo ir miesto zonų. Visi, kurie dalyvavo šiuose diskusijose, žino, kad miesto politika neturėtų būti nukreipta prieš kaimo zoną, E, savo komitete visada dėl to sutarėme, nes e, tos zonos, kurios yra šalia miestų, yra be galo svarbios miesto vystymus. E, aš esu iš miesto, kuriame yra maždaug 52 tūkstančiai gyventojų. Mano miestas yra Bavarijoje. Darbo vietų yra tiek, kiek darbuotojų, kitaip tariant, tie žmonės, kurie gyvena aplink, taip pat gali mūsų mieste rasti darbo. Mes e, užsimame mokyklą, vietinių transportų, tačiau, žinoma, tos kaimo zonos irgi yra ribotos. Alengbrechte pati koncepcija yra tokia, kad e, tai yra urbanistinės. Jis, jis patarė kalbėti apie urbanistinės zonos ir būtent e, tos urbanistinės zonos ir yra sudedamoji visų Europos politikų dalis. Reikia sukurti urban mainstreaming, įsileisti miestą į visas sritis, kuriuose mes dirbame, kurias aptarinėjame. Miestas tikrai neturi būti supriešinamas su kaimu. E, turi būti, e, surasta, turi būti atsirasti tokia savoka kaip e, mm, miest, miesto uh, miesto zonos ir kaimo zonos e, bendradarbiavimas. Aš labai norėčiau pasidžiaugti e, struktūrinių fondų dalyvavimu šiame darbe ir į e, komisijos darbą turėtų kaip tik tais būti įtraukta ir struktūriniai fondai. Ar mums būtinai reikia naujų te, įstatymų? E, būtent toks kyla klausimas. Aš asmeniškai nenorėčiau, kad miestams tektų dar kažkoks papildomas krūvis, aš norėčiau, kad miestų politika vaidintų svarbu vaidmenį e, kiekvieno jūsų e, darbuose ir įsivaizdavime. Todėl manau, kad e, laiške Junkeriui Junker, e, laiškė Junkeris, kuris, kurį jis parašė e, regiono e, atstovams, nėra nieko apie regioninę politiką, tai dėl to labai gaila. Labai daug yra pasakyta apie, labai daug yra kalbama apie tai, kas, kalba, kas vyksta miestuose, apie klimato kaitą ir kovą su klimato kaita. Miestas visada dalyvauja e, tame darbe. Labai daug priemonių yra, kurios nedėra tarpusavyje ir miestui tai yra labai negerai. Parlamente tą irgi galima pastebėti. Būtent dėl to paskutiniu laikotarpiu ir buvo sukurta Urban Intergroup. Daugelis politikos ryčių lemia kasdieninį miestų darbą. Ir su ta miestų stebėsena galima būtų atrasti kažkokią sinergiją tarp įvairių sektorių. Aš galėčiau įsivaizduoti, kad e, komisijai, komitete komisijoje turėtų būti tam tikra darbo grupė, kuri spręstų e, miesto klausimus ir turėtumėm skirti atskirus žmonės, kurie būtų atsakingi už įvairius projektus. Visi e, sprendimai, kurie kyla iš Briuselio, ar tai iš mūsų, ar iš kitų institucijų, tie sprendimai, kurie yra skirti miestams, jie turi būti skirti kiekvienam miestui atskirai, o ne visiems bendrai. Ir tikrai neturėtų tie projektai už, užkrauti miestams papildomos naštos. Man atrodo, kad miestams turime palikti daug veiksmo laisvės ir ant jų pečių neužkrauti per didelės naštos. Labai dažnai valstybės e, narės stabdydavo įvairius projektus, tačiau reikėtų, kad viską valdytų pačios ir kad geriau valdytų ir įsisavintų europinės pro programas. Taip pat yra e, keitimas į gerąją praktiką platforma numatyta, URBAK, turime toliau vystyti tuos e, instrumentus ir geriau juos harmonizuoti. Dabar norėčiau pereiti prie esminės dalies. Mums reikalinga ilgalaikė perspektyva, kad galėtumėm vystyti miesto politiką ir tam, kad galėtumėm nuspręsti, kokiu keliu eisime, mums reikia didesnės e, sinergijos ir didesnio matomumo kad miesto politika būtų geresnė, geriau matoma. Dėl to, brangus kolegos, labai džiaugiuosi, kad tenka e, galimybė dirbti su jumis, kad mes kartu su Janu Olbrichtu labai nemažai bandėme padaryti. Žinoma, visų tikslų nepasiekėme, tačiau tikrai einame teisingų kelių. Dar kartą norėčiau atsiprašyti dėl balso, tai tikrai nėra mano įprastinis balsas tačiau esu viską ir popieriuje surašiusi ir jeigu norite, visada galite susipažinti su mano mintimis išdėstytomis raštu. Labai ačiū. Manau, kad gerai išsisukote, nepaisant e, balso problemų. Šešėliniai pranešėjai. Pone Olbrecht. Labai ačiū pirmininkė. Labai ačiū už Jūsų komentarus apie mūsų daromą darbą ir tikiuosi, kad mes sukursime darbo grupę ir tęsime diskusijas parlamente. E, antras dalykas, šioje ataskaitoje turėtume pabrėžti keletą dalykų. Visų pirma, turėtume paklausti Europos komisijos, ko jie tikisi iš miestų darbo tvarkės. Jie vykdė įvairias konsultacijas, gavo įvairių nuomonių. Tačiau klausimas, kasgi yra e, miestų darbo atverkė? Ar tai yra pasiūlymas, ar tai yra tam tikros gairės, ar tai yra e, įvairius konsultacijų dokumentas, koksgi yra komisijos tikslas. Ir Matėme kai kurių pastangų, pavyzdžiui, miestų mobilumas kartu su transporto direktoratu, kurie iš pradžių dirbo su miestų mobilumu, bet vėliau nutraukė šį darbą. Taigi, koks yra galutinis tikslas? Taip pat reikėtų nepamiršti, kad direktoratas pakeitė, pavad... pakeitė pavadinimą. Anksčiau tai buvo regionų direktoratas, dabar regionų ir miestų direktoratas. Taigi, ar jie tikrai domisi miestais? E, tikiuosi, kad gausime aišku atsakymą, ar tikrai kursime bendrą Europos miestų politiką. Ne tik kurdami teisės aktus, bet ir kurdami būtent politiką kažko siekdami. Ar kursime kaimų plėtros politiką? Turime turėti būtent tam tikrą politiką, tam tikras gairias, e, kaip turi būti vystomi miestai. Ar kiekvienoje, kiekviena direktorate turėtų būti kalbama apie miestus, ar tai turėtų daryti DG Regio ir miestų direktoratas. Taigi kaip e, kalbam apie išmaniuosius miestus, Taigi, ar išmaniai miestai tai priklauso didžiai MUV ar didžiai komunikacijos direktoratui? Taigi, dabar skurtas regionų ir miestų direktoratas, tačiau kai kuriais klausimais rūpinasi ir kiti direktoratai. Taigi klausimas, ar mes turime apie tai kalbėti įvairiose politikos rytise, ar sukursime tam, tikrą, tam tikrus rėmus, ir bendrą Europos miestų politiką, kaip mes turime padėti, turėtume padėti miestams, kaip turėtume jiems padėti išspręsti jiems kylančias problemas. Taigi aš manau, kad čia ataskaita galėtų palengvinti visą šį procesą. Nes manau, kad komisijoje kol kas nėra vieno iškaus atsakymo. E, yra daromi įvairūs veiksmai ir Europos komisija e, žengia gana didelį žingsnį kurdama miestų politiką. Vakar aš dalyvavau viešojo transporto sustikime ir visi visi žinojame, kad naujame Junkerio plane e, nemažai planuojama investuoti į miestus. Taigi galbūt mes klystame. Galbūt e, komisija daro daug dėl miestų, tačiau to nepaminė aiškiai. Taigi, galiausiai mūsų ataskaita turi būti e, aiški žinutė. Mes turime e, aiškiai žinoti, kokia yra struktūra Europos komisijoje, kas yra už ką atsakingas. Ir manau, kad turėtume pasiūlyti turėti bendrą Europos miestų politiką, kuri turėtų papildyti kaimo plėtros politiką. Ir turėtume ne tik kalbėti apie didžiosius miestus, bet apie įvairius ir vidutinius ir mažosius miestus. Taigi labai ačiū už jūsų pastabas, kurias aš perskaičiau itin atidžiai. Taigi manau, kad mes galėtume pasiūlyti kažką labai konkretaus ir taip palengvinti diskusijas su komisija. Dėkui. Tęsime su šešėliniais pranešėjais. Ar turime atstovų iš EKR? Pone Tomašič, gal norėtumėte ką nors pasakyti? Ne? Tęsime su ponia Martina Mišels iš GUE. Ne, jos dėja čia nėra, atsiprašau. Aš laikausi sąrašo, kuris man yra pateiktas. Taigi prašau, perduodu mm, žodį. Ačiū pirmininkė. Ir aš, kaip ir ankstesni kalbėtojai, norėčiau e, pabrėžti svarbą šio pranešimo ir padėkoti poniai Westfall. Ir net jeigu jūsų balsas trukinėja šiandien, bet jūsų balsas yra gana stiprus, e, kalbant apie miestų politiką. Ir manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie miestų dienotvarkę. Ir apie tai jau kalbame e, ne vienus metus. Ir jau imtasi veiksmų, pradėtas konsultacijų procesas ir jį pradėjo Europos komisija. Ir reikėtų visą tai tęsti. Reikia bendro požiūrio į miestų politiką. Reikėtų, kad į tai įsitrauktų ir miestai, kurie įsitrauktų ES e, įvairias e, sritis. Ir galbūt reikėtų papildomų teisės aktų, reikėtų pakeisti tam tikrus kultūrinius dalykus kaip, kaip mes dirbame, nes Europos komisija kaip e, teisės aktų, teisės aktų siūlant institucija turi būti itin tiksli ir e, turėti omenyje, e, su kokiais iššūkiais susidurėma. Kadangi 70-80 procentų ES gyventojų gyvens miestuose 2050 metais. Todėl reikia labai turėti stiprią miestų politiką. Aš taip pat norėčiau pridurti, kaip teigia ponia Vestfal jau, jeigu pažiūrėsime į generalinio direktorato pavadinimą, matome, kad tai direktoratas skirtas e, regionų ir miestų politikai. Ir būtent ponio Junkerio laiške poniai Kerčer kalba nemažai apie ekonominį augimą, tačiau reikia nepamiršti, kad ir įtin svarbu ir inovacijos, o inovacijos yra kuriamos daž... daugiausiai miestuose, todėl, kuomet kalbame apie ekonomikos augimą, apie naujas darbo vietas, turime atkreipti dėmesį ir į miestus. Taigi aš kviečiu komisijos narę Kečių pakeisti Europos komisijos programą 2015 metams, nes atrodo, kad yra visiškai pamiršta miestų politika ir mes negalime laukti dar vienų metų, ir, nes jau pradėtas konsultacijų procesas ir daug e, įvairių institucijų laukia, kuomet ES imsis veiksmų. Taigi mes turime e, pasiūsti aišku pranešimą poniai Keču ir poniai Junkeriui, kad mes negalime dar laukti metus laiko ir mums veiksmų reikia imtis jau dabar. Ir mes esame įsipareigoję e, miestams, regionams ir mes turime pradėti dirbti dėl kurdami, užtikrindami energijos taupų vartojimą, e, spręsdami klimato kaitos problemas ir panašiai. Dėkui. Ta. Dėkoju. Ponios Mišel nėra. Pone Vana, prašom. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ponai Westfal už pirminės pastabas, pirminę informaciją. Aš manau, kad kai jau vasario mėnesį bus parengtas pranešimo projektas, daug, konkretesnį projektą turėsime. Taigi tikrai ta pirminė informacija labai naudinga yra, e, tinkame linkme viskas yra sudėliota. Nereikia apsiriboti vien tik tai. Uh, miestų dimensiją, reikia platesnės strategijos čia. Turime pabandyti įvertinti miestų politikos e, dimensiją ir taip pat e, turime pasižiūrėti, koks būtų miestų savivaldybių vaidmuo sanglaudos politikos kontekste ir regioninės politikos kontekste. Taigi aš manau, kad dar bus daugiau konkretumo tam tikrais e, klausimais. Kita vertus, manau, kad labai naudinga būtų e, daug anksčiau šiame procese e, formuojant e, politiką, politikos kryptis arba rekomendacijas įtraukti miestų savivaldybės. Aš pati esu iš Austrijos ir mūsųose subsidiarumo ir proporcingumo principas taikomas žemėse. Uh, tam, kad e, miestai ir savivaldybės būtų įtrauktos kaip įmanoma geriau į e, politikos krypčių rengimą. Na, kol kas bent jau Europos lygių savivaldybėms to nenumatyta, bet tikiuosi, kad tai bus padaryta. Jūs taip pat minėjote keletą kitų e, aspektų. Tikiuosi, kad jie bus e, sustiprinti. Pirmiausia, ryšys tarp miestų ir kaimų įvairovė. Man atrodo, kad be to, kad paminime tam tikrus aspektus, turime parodyti, kad miestai yra pavyzdys kaimo plėtrai. Man atrodo, kad jūsų dokumente tai turi būti aiškiai atspindėta. Taip pat partnerystės aspektas turi būti sustiprintas. Praeito, praeitos kadencijos metu buvo e, reglamentavimo aktai tam tikri peržiūrėti. E, Junkeris numatęs yra investicijų paketą, tačiau kaip dėl partnerystės kaip yra e, dabar dėl partnerystės e, e, su vietos regioniniu lygmeniu, kaip vietos pilietinė visuomenė įsitrauks į šiuos projektus. Man atrodo, kad mes visi to pageidaujame, pilietinė visuomenė turi aktyviai dalyvauti sanglaudos politikoje. Taigi aš taipogi jau baigiu prarasti balsą šiandien kalbėdama. Thank you. Kaip žinia, yra vietos programų, kurias įgyvendina vietos bendruomenės. Ir manau, kad bent jau kol kas pranešime nepakankamai aiškiai tai atspindėta. Tačiau, ko gero, reikės aiškiai vertinti naujosios politikos poveikį. Taip pat ir inovacijas čia reikėtų paminėti. Yra daugybė priemonių, kuriomis reikėtų pasinaudoti tam, kad būtų gautas maksimalus rezultatas. Taip pat norėčiau padėkoti už, už tai, kad kalbate apie miestų veikimo laisvę. Tai nėra vien tik tai politinis klausimas, materialinė, finansinė prasme, tai yra labai svarbus klausimas. Puikiai suvokiame, koks yra taupimo politikos poveikis miestams, miestų biudžetams jie turėjo būti sumažinti. Na, o reikalavimai miestams nemažėja. Integracijos, e, būsto suteikimo, kovos su klimato kaita ir kitų tikslų, e, tikslų kontekste. Taip pat dar yra ir 2020 strategija. Taigi yra miestų yra ta miestų materialinė, finansinė, finansiniai, materialiniai gebėjimai, kuriuos reikia sustiprinti ir užtikrinti. Manau, kad visą tai dar galima būtų e, pabrėžti pranešime. Na, o dėl pirminių pastabų e, turiu pasakyti, kad tikrai mus, mus jos tenkina. Ačiū dabar žodis ponai Demat. Buongiorno. E, visto e considerato che sia la comunicazione della Commissione. Labai ačiū. Gavome komisijos pranešimą, taip pat turime pranešėjos. E, pirmasis pastabas - miestų svarba yra pabrėžiama kaip kultūri, e, svar, e, didžiausia svarba kultūrinių aspektų vystimuisi ir ekonominių. Kai iki 50-ųjų mestų įvyks nauja demografinė banga miestuose, tai bus labai svarbu atnaujinti miestų e, istorinius centrus Europoje ir riboti statybas periferinėse zonose, nes labai dažnai priemešiai šios zonos būna apleidžiamos arba ten gyvenimo kokybė labai prasta būna. Luer, would you like to take a floor? No. Okay. Pone Liuar, ar jūs norėtumėte pasisakyti? Ne. Tokiu atveju toliau sąrašą kolegų norčiau pasisakyti. Tęsime, panaščiai, prašom jums. Žvente, e, ma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš su didžiausiu susidomėjimu išklausiau pranios Vestal pranešimo. Mane labai nustebino jos galimybė kiekvienai problemai kylančiai rasti kažkokį atsakymą. Man labai svarbu, man atrodo, kad labai svarbu pabrėžti pirmąjį aspektą. Du trečdaliai žmonių Europoje yra miestiečiai. Kodėl tą sakau? Ogi todėl, kad iš to matome, kad e, turi būti sukurtas koordinavimas, programavimas miestams ir tai turi būti toks vaidmo, kuris turi miestams būtent atitekti, kad jie galėtų kovoti e, ar, ar, ar keistis kartu su keitimaisis, su demografiniais iššūkiais, su naujovėmis vyksta įvairūs pasikeitimai, e, štai kad ir žmonių koncentracija keičiasi, miestams tai yra be galo svarbus aspektas. Miestai ir toliau bus ekonomikos varikliai, tačiau tuo pačiu miestuose auks nedarbas. Ypatingai, jeigu miestai negalės suteikti darbo visiems ir jeigu miestai nebegalės suteikti pakenčiamų viešųjų paslaugų, priklausomai nuo to, koks miesto dydis e, apibrėžiamos atitinkamai ir pas, pajamos, atsiranda nauji bedarbiai, nauji vargšai, todėl reikia imtis nedelsiamų priemonių ir reikia akcentuoti tai, kad reikalinga vienu metu vykdyti horizontalę ir vertikalę integraciją miestuose. Miestai negali būti atskirti nuo regioninių arba e, nacionalinių arba europinių politikų. Reikia įvesti tokį e, na, miestų miestų imčių savoką. Aš esu iš Sardinijos. E, E, ir reikia tas e, jungtis vystyti, reikia vystyti internetą, kad galėtumėm nustatyti kartu tikslus ir kartu prie jų artėti. Kaip jau nekarta minėjo regionų komitetas, labai svarbu dar kartą pakalbėti apie valdymą visose srityse ir tą valdymo savoką reikėtų kažkaip atnaujinti. Labai reikia atsižvelgti į socialinį, kultūrinį ir ekonominį aspektus. Šie aspektai be galo svarbus tiems dviems trešdaliams miestuose gyvenančių žmonių. Tačiau tuo nereikėtų apsiriboti, reikėtų vykdyti tokį darbą, kuris apimtų visas sritis, atsižvelgiant į visas naujas e, dimensijas. Ačiū, sako pirmininkė panas Elderičiai. Aš laiką klausausi šių diskusijų su dideliu susidomėjimu. Žinoma, miestai skatina augimą ir jūs norite irgi tai skatinti. Mane domina keletas aspektų. Visų pirma, tai, kad e, miestai turi padėti regionams aukti, reikia siekti sanglaudos, kaip geriau panaudoti mokesčių mokėjų pinigus ir panašiai. Pavyzdžiui, kaip Birmingemo miestas, iš kur aš esu. Taigi jūs norite turėti įtakos įvairioms politikos rytims, kaip, pavyzdžiui, klimato kaita, socialinė sanglauda ir taip toliau. Tačiau tai iš to kyla didelis sunkumas. Ar nebus taip, kad ES mokesčių pinigai nebus pasiekiami tiems, kurie nesutinka su visom, visoms politikos rytimis. Ir kaip nustatysime miestų demografinius prioritetus ir ar kai kurie miestai nepraras pinigų ir kaip užtikrinsime, kad vietinė demokratija yra efektyvi. Ačiū. Pone Vanisteroj, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Labai ačiū už jūsų darbą. Ir šis pranešimas yra svarbus ir politiškai. ir atrodo skonis pasijaučia tik tada, kai valgai ir e, matome, kad turime gal direkt, generalinėme direktorate turime gal septynis e, viceprezidentus ir atrodo, kad dirbama su tuo, kas, dėl ko jau yra nuspręsta. Ir atrodo, mums e, reikėtų dirbti konkrečiau, nes yra nemažai įvairių e, priemonių, kurios yra kuriamos ir numatytos, pavyzdžiui, Junkerio plane. Ir e, turime gana puikią patirtį su programa Jessica. Ir e, dabar atrodo pereima prie kitokios, kitokio požiūrio. Tačiau kur yra miestai? valstybės narės pristatė įvairius pasiūlymus. Manau, kad yra 1200 pasiūlymų skirtų Junkerio planui. Taigi manau, kad turėtume būti labiau kritiški, kalbėdami apie mūsų bendradarbiavimą, apie įvairias valdymo struktūras. Ir jeigu pateiksite šį pranešimą ateinačiais mėnesiais ir jeigu dėl to basuosime pavasarį, taigi mes turėtume numatyti, e, ko mes siekiame, kas turi būti pakeista ir kas turėtų būti padaryta ir manau, kad tai būtų naudinga miestams. Ir tai, manau, yra viena iš e, svarbiausių tem, temų, kur, ties kuria galėtume dirbti ateinančių periodų. Dėkui. Dėkui. Ponas Briuo, ar tinkamai ištariau jūsų vardą? Euh, Dėkui šiek tiek disidentiškai pašnekėsiu, lyginant su tuo, ką anksčiau išgirdau, kadangi manau, kad ES kišasi į visas rytis, ypatingai į tas, kurios jos neliečia. Jūs atsakysite, kad teritorinė sanglauda yra tokia politika, kuri kartu vykdoma su valstybinėmis narėmis ir tai yra numatyta ketvirtajame ES teigimo E, sutarties straipsnė, paskui pataisyta Lisabono sutartie, tačiau norėčiau kreiptis jūs ir paklausti, kaip mes galime numatyti miestų politiką e, tuo tarpu, kai skirtumai tarp miestų įvairiose valstybėse narėse yra didžiuliai. Jūs kalbėjote apie ES e, miestų programas, o tuo tarpu mes negalime netgi savo valstybėse narėse vesti savo vardo vertos miestų politikos. Pavyzdžiui, Prancūzijoje periurbaninės zonos e, didelius, e, didelės metropolijas e, didelės metropolijas atskiria ir tai ir atsiranda labai didžiulė atskirtis. Taigi didžiulė anarchija, valstybė atsitraukia, nebesprendžia šitų dalykų, priemeščių e, savivaldybės labai susiduria su didelėmis problemomis tvarkant teritorijas ir vystant ekonomiką. Aš esu komunos, kurioje gyvena 200 tūkstančiai gyventojų meras ir mums tikrai nereikia reikia tokių miestų programų, kurios yra kuriamos žmonių atitrūkusių nuo kasdieninės realybės. Mums reikia e, ambicingos nacionalinės politikos, kuri e, atgaivintų e, komuną ir departamentą, suteiktų naują kvepavimą jiems. Girdėjau, kaip kalbėjo ponė Vestfal. Ji kalbėjo apie koordinuotą požiūrį į miestus. Labai gaila. Bet aš manau, kad mes į miestus žiūrime nekoordinuotai, bet su tam tikra prievarta. Mes kalbame apie tai, kad miestą reikia įtraukti į visas mūsų vykdomas politikas. Dar kartą gailestauju sakydamas, kad ne ES turi mums primesti savo įstatymus. Nes aš norėčiau Jums priminti, kad vietinių lygių savivaldybėse yra demokratiškai išrinkti uh, E, veikėjai, kurie gavo mandatus iš žmonių ir būtent e, tie žmonės e, turi vykdyti politiką. Buvo kalbama apie naują įstatymą. Tačiau manau, kad tai prieštarauja suverenimo principui. Valstybė, ES neturi kištis į kažkokias, į vieną ar kitą savivaldybę, mes e, atsisakome būti globojami ES. Štai tokia būtų trumpa kritika ir komentarai, kuriuos norėčiau Jums pateikti ir dėkoju uždėmesi. Labai ačiū. Pone Maletič, Jums žodis. Labai ačiū. Aš visiškai sutinku su tuo, kad turėtų būti kuriama bendra konkreti miestų politika. Ir manau, kad e, praeito sustikimo metu jau tai buvo paminėta, kuomet buvo kalbama apie e, valstybių narių pasirengimą sanglos politikai 2014-2020 ir buvo pabrėžta, jog e, veiklos programuose ir strateginiuose dokumentuose, kurios parengė valstybės narės, kalbama labai mažai apie miestų politiką. Ir tai yra problema, kadangi tai buvo vienas iš e, prašymų rengiant reglamentą, kad miestų politika būtų įtraukta ir puikus to pavyzdys buvo Lenkija. Ir e, galiausiai mes gavome tokius strateginius dokumentus, kokius turime. Ir manau, kad buvo numatyta 2016 metų riba, iki tol reikėtų paprašyti valstybių narių, kad jos e, patikslintų strateginius dokumentus ir tikrai vystytų e, miestų politiką šiuose dokumentuose. Ir dabar jie turi pateikti specializuotus dokumentus 2015 metams ir manau, kad jie galėtų e, pateikti ir miestų politiką, remdamies įvairią bendradarbiavimo praktiką. Ir taip galėtume turėti kokybiškesnius dokumentus. Ir mes dar vis dar turime nemažai laiko, kad tai galėtume pakeisti. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad tikslas nėra apibriežti e, miestų politiką, kuris skirta valstybėms narėms ir miestams, bet mes norime padėti. Ne diktuoti, priversti, bet padėti kaip padėti jiems vystyti geresnės gyvenimo sąlygas. Ir manau, kad tai turėtume palaikyti. Dėkui. Dėkui. Ponas Ruės, jums perdu žodį. Presidente, eu queria dar aqui uma. Ačiū pirmininkė, norėčiau porą žodžių tarti apie tai, kaip aš šį klausimą suvokiu. Na, aš pritariu tam, kad miestų politikos, politika tiksliau yra labai svarbi ir miestų darbo tvarkė yra būtina. Tačiau, kaip kad tai jau sakė pranešėja bei kalbėja, prieš mane kalbėja kolegos, tai neturėtų būti daroma kitų zonų sąskaita. Tos zonos taip pat turi poreikių. Na, be jokios abejonės, miestų politika mus neramina. Ir tikrai vis daugiau ir daugiau žmonių gyvena miestuose. Tačiau taip pat norėčiau Jums priminti, kad tai yra daroma nesižvelgiant į absoliučiai visas dimensijas. Reikėtų pasakyti, kad poreikiai miestuose nėra vienodi. E, štai pavyzdžiui, didelių miestų augimas vyksta mažesnių miestų augimo sąskaita. Manau, kad regioninės politikos vienas iš tikslų turėtų būti e, ištaisyti tuos skirtumus. Ir jeigu mes e, nesižvelgsime į poreikius, tai tik tai didės atotrukis tarp skirtingų dydžio miestų. Kartais E, istoriniai miestų centrai kaip ir kažkokia uždara zona, kaip ir geto kažkokiais tais tampa. E, ir e, didžiuosiuose miestuose kartais centras praktiškai ištuštėja, o taip neturėtų būti. Taip pat viskas neturėtų būti daroma mažo tankumo teritorijų sąskaita. Na ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad reikėtų daugiau dėmesio kreipti į šiuos būkštavimus. Tai yra, reikėtų atsižvelgti į tankiai apgyvendintų miestų ir zonų e, poreikius. Ačiū dabar žodis poniai Bresė, prašom. Aš norėčiau keletą pastabų pateikti. Labai atsiprašau kolego, kolegės, nes pavėlavau ir negirdėjau jos pranešimo. Deja, sustabdė kamščiai. Pirmoji pastaba, kurią norėčiau išsakyti perskaičiusi dokumentą apie sanglaudos politiką buvo labai aiškiai pastebėta, kad krizės metu kaimo zonos e, išgyveno lengviau tą krizę negu miestų. Manau, kad tuo galima pateisinti tą svarbą, kurią norime suteikti e, miestų zonoms, nes e, Krizę įveikti reikia ypatingai akcentuojant tas zonas, kurios nukentėjo labiausiai, kitai tariant, miestų zonas. Na ir žinoma, situacijos miestuose skirtingos. Pavyzdžiui, yra didžiuliai miestai su didžiuliais priemieščiais e, ir miestų politika turėtų, politikoje turėtų būti atsižvelgta į tas periurbaninės zonas, į tuos priemiščius, nes būtent tose zonose krizė pasireiškia stipriausiai ir būtent čia ir kyla svarbiausios ir didžiausios problemos. Norėčiau atsakyti ponui Briuva. jis nėra priverstas taikyti ES politikos e, ir finansuotis iš Europos. Jisai gali savo fondus tam paskirti. Čia norėčiau pasakyti, kad e, labai svarbi ta e, urbanistinė politika didžiuosiuose miestuose ir labai gerai, kad ES taip daro. Šalia miestų yra didelės kaimo zonos ir į tai taip pat reikėtų atsižvelgti, nes kai žemės ūkis atsiranda šalia miesto, tai pradeda labai greitai vystytis. Ir tokiu būdu dar e, ir pakelia e, tų vidutinių miestų lygį. Taigi žemės ūkio politika taip pat gali prisidėti prie miestų augimo, kad e, būtų galima išvengti tokių reiškinių dideliuose miestuose su dideliais priemiešiais, kuriuos sunku suvaldyti. Taigi, du tipų miestai, į tai reikia atsižvelgti, reikia atsižvelgti į didelius miestus, e, ypatingai kuriuose uh, matome didžiulės krizės pasiekmes. Taip pat ir maži miestai gali įnešti savo indėlį su savo kaimo zonomis. Ir dar norėčiau pasakyti vieną visiems puikiai suprantamą ir akivaizdų dalyką. Negalima įsivaizduoti tokių miestų, kurie, kurie gyventų atskirai nuo visos likusios teritorijos. Todėl reikia, kad miestų politika būtų susijusi su visomis kitomis. Tačiau čia jau nieko naujo nepasakiau. Dar paskutinė pastaba susijusi su šio pranešimo skaitimu. Visose šalyse labai e, augo, labai didelis augimas buvo sostinėse. O tuo tarpu kaimo zonos nuo augimo atsilieka. Ypatingai turiu galvoje tas rytis, kurios finansuojamos iš Europos. Taigi reikėtų susitelti ties tokią politiką, kuri ne vien į didelius miestus investuotų, bet ir į vidutinius, didelio potencialo miestus, kurie turi dažnai e, spręsti rekonversijos problemas kad reikia, pavyzdžiui, pertvarkyti pramonę, apleistas gamyklas. Į tą rekonversiją labai reikėtų atsižvelgti, nes antraip e, tik sostinėse ir didelėse miestuose e, bus e, augimas ir vystimasis, o visa kita bus apleista ir niekas neauks. Tai ypatingai taikytina mažoms ir vidutinėms valstybėms Europos Sąjungoje, nes būtent čia e, yra tendencija visą kapitalą gauti iš sanglaudos politikos. Labai ačiū, sako pirmininkė, panas Valčiak. E, chtěl navázat na kolegyni Breso i na pana kolegu Rua. Norėčiau pratesti tai, ką pasakė ponas ankstesni kalbėtojai. Manau, kad e, svarbu atkreipti dėmesį ir į migraciją. Ir manau, kad tai turės labai neigiamą poveikį kaimo vietovėms. Ir kai, kuomet šie migraciniai srautai būtent įvyks, kils labai daug įvairių e, problemų e, toms teritorijoms, kuriuose bus itin mažai gyventojų. Ir manau, kad pranešėja galėtų apie tai irgi aptarti visus šios pokyčius. Pavyzdžiui, Čekijoje turime 6200 savivaldybių. Ir galbūt tai nėra didelė problema Čekijoje. Ir kol kas e, Čekijos Respublikoje neturime tokių didelių problemų, bet tai gali pasikeisti ateinančiais dešimtmečiais. Pavyzdžiui, Čekijoje e, apie 2 milijonai žmonių iš kaimų persikels į e, miestus ir tai būtų didelė e, katastrofa žemės ūkiui. Ir manau, kad mes turėtume būti pasiruošę tokiems galimiems pokyčiams. Žinoma, nenoriu kalbėti ar sakyti, kad miestų vaidmuo yra nesvarbus bet manau, kad taip pat reikėtų nepamiršti ir minėtų migracinių migracijos. Dėkui. Aš atstovauju Šiaurės vakarų Angliją, tokiems miestams kaip Liverpoolis, Mančesteris ir mažesniems e, miestams ir mažesniems savivaldybėms bei e, pajūrio pajūriui. Taip pat turėtume kalbėti ne tik tai apie didelius miestus, bet ir apie mažesnius miestelius. Pavyzdžiui, prekybinius miestelius. Ir manau, kad Europos parlamento nario būtent vaidmuo yra atstovauti įvairius e, žmonės. įvairius e, e, žmonės, kurie galėtų naudotis įvairiomis ES politikos e, sritimis. Ir manau, kad reikėtų užtikrinti, kad vietinė valdžia, lyderiai, verslas taip pat prisijungtų ir kad kartu investuotų, siekdami to, kad mūsų rinkėjai galėtų pasinaudoti esančiomis galimybėmis. Ir tai jau darėme anksčiau. Pavyzdžiui, Mančesteris ir Liverpoolis būtent e, pasinaudojo regionų plėtros fondais. Ir Kambrio regionui itin svarbu taip pat pasinaudoti visais šiais Europos, šiomis Europos investicijomis. Ir e, tai yra itin svarbu. Ir tai mums suteikia galimybę didžiuoti savimi. Ir būtent tie rinkėjai, kuriems aš atstovauju, yra itin e, domisi, kad ir nori, kad e, būtent šie regionų plėtros, e, regionų plėtrai skirti fondai būtų tinkamai panaudoti ir panaudoti tinkamais tikslais. Dėkui, ponia Kreil. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai pasisakysiu. Mano manimų diskusijos šiek tiek nukrypsta nuo esmės į pabaigą. Taigi, rengiamas komunikatas apie miestų politiką, puiku, yra įmamasi to, kas aktualiausia, yra nurodoma, kokios yra spragos regioninės politikos tačiau e, nėra jokios miestų politikos. Tai nereiškia, kad nėra kitų sričių, kur taip pat reikia didelio darbą nudirbti. Na, reikia renkti pranešimą galbūt, pavyzdžiui, apie kaimus. Galima renkti pranešimą apie bendradarbiavimą ir kaimų, tačiau viskas turi būti daroma laiku šiuo metu daromas pranešimas apie miestus, miestų politiką. Todėl reikia labai aiškiai žinoti, ko tikimės iš miestų. Miestai turi prisidėti prie aplinkos apsaugos, sumažinant CO2 išlakas bei e, turi prisidėti prie technologinių inovacijų. Visa tai kaip ir sklando ore, tai yra aišku, bet tai nėra parašyta juodu ant balto. Mums trūksta atsakymo iš komisijos tais klausimais, trūksta aiškumo iš komisijos, ką komisija turi galvoje, kai kalba apie miestų politiką. O tai labai svarbu yra žinoti, nes mums reikia skubiai, imti priem, skubiai imtis priemonių per ateinančius ketverius metus. Todėl aš norėčiau išsakyti savo paramą pranešėjai, bei norėčiau paskatinti ją eiti tuo keliu, kuris buvo pristatytas posėdžio pradžioje. Be jokios abejonės bus taip pat rengiamas pranešimas ir apie demokratinius, atsiprašau, demografinius pokyčius. Tai taipogi labai svarbus klausimas e, miestų ir kaimų plėtros aspektu. Tačiau man atrodo, kad kas dėl šiandien aptariamo pranešimo reikia susitelkti į miestų politiką. Ačiū. Man atrodo, kad miestų politikos problema yra štai kokia. Na taip, visi, kurie šiandien kalbėjo, yra teisūs. Tačiau nereikėtų už tai ko pamiršti. Galima pačius geriausius e, miestų plėtros instrumentus, priemonės sukurti ir mes visi e, sutarėme, kad tų priemonių yra, tačiau tos priemonės turi būti horizontalius, jos turi būti pritaikomos visose srityse, kurias reglamentuoja Europos Sąjungos politika. Taigi, Man čia svarbiausia yra tai, ką paminėjo ponas Olbrechtas, tai yra, kad reikia apibriežti funkcinę miestų koncepciją. Miestai negali funkcionuoti atskirai vienas nuo kitų. Ir jeigu jau kalbame apie miestų plėtros politiką, na, beje, labai džiaugiuosi tuo, kad kolegos tai paminėjo, tai turėtų būti pritaikoma ir už pačių miestų, už pačių savivaldybių. Galima sukurti daugybę instrumentų ar tai, ar tai priemonių ta, miestams, tačiau jeigu nėra jokio ryšio tarp miestų ir kaimo vietovių, tarkime, jeigu nėra koordinavimo to, tai čia jau gali būti problematiška pavyzdžiui, mokymo būsto, mokymų būsto srityje nebėra to didžiulio skirtumo tarp miestų ir kaimo vietovių. Taigi svarbiausia čia būtų tas funkcionalumas. Jeigu norime teisinius ir politinius instrumentus praktiškai pritaikyti, tai tam reikia sukurti būtinas sąlygas tam, kad visi miestų ir kaimo vietovių gyventojai galėtų tarpusavėje bendradarbiauti ir naudotis visomis čia pasiūlytomis priemonėmis. Manau, kad po visų šitų kalbų yra svarbu patikslinti. Regionų politika nėra regionų politika, tai politika regionams. Ir miestų politika nėra miestų politika, tai politika miestams, nes niekas nenori e, kištis į miestų reikalus. Tai yra politika skirta padėti miestams. Mes darome viską, kad paskatintume valstybės narės, vyriausybės, būtent dėm, daugiau dėmesio skirti miestams. Ir tai e, būtent ES, kuri skatina valstybės narės miestams skirti daugiau dėmesio, jiems suteikti daugiau laisvės. Bet mes nenorime visiškai kištis į miestų politiką, nes tai pažeistų subsidiarumo principus. Dėkui. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Todėl aš per, perleisiu žodį Europos komisijos atstovui, kad jis pristatytų e, Europos komisijos e, poziciją. Pone Piskor, žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbėmiems komisijos nariams, komiteto nariams. Ir e, su dideliu susidomėjimu klausėmės jūsų diskusijos, jūsų pranešimo. Ir mes šiuo metu E, baiginėjame e, viešosios, e, konsul, viešasis konsultacijas dėl šio klausimo ir turime nemažai įvairių nuomonių, gavome daugiau nei 220 įvairių dokumentų, valstybės narės pateikė savo požiūrį, gavome įvairias, įvairių nuomonių iš įvairių institucijų, asociacijų. Taip pat e, nuomonę pateikė regionų komitetas bei socialinių reikalų komitetas. Ir e, laukiame taip pat ir jūsų pranešimo. Kol kas dar nebaigėme e, visų dokumentų analizės, bet matome, e, jog dar yra nemažai darbo, kurį reikėtų atlikti tam, kad pasiektume to, ko iš mūsų tikimasi. Daug iš jūsų jau minėjo, kad ES politika, įvairios politikos sritis gali turėti įvairios įtakos miestams. Taip pat kilo diskusija, kaip geriau atsižvelgti į miestų poreikius, kuomet e, kuriama ES politika. Ar naudojamės tinkamais metodais, kurie leidžia į tai atsižvelgti, kuomet e, vertiname e, strateginius interesus. Aš žinau, kad regionų komitetas pateikė įvairių pastabų šio klausimu ir mes norėtume geriau suprasti, e, kaip geriau galėtume veikti, kaip geriau e, galėtume įvertinti politikos e, poveikį miestams. Taip pat pertikta aiški žinutė, jog reikia daugiau bendradarbiavimo tarp įvairių padalinių ir jau ponės Olbrecht e, pateikti komentarai e, šią linkme ir mes į tai atsižvelgsime gana rimtai. Ir mes nesame vien tik tai e, struktūra, kur keičiamės nuomonėmis, bet galime iš anksto priimti tinkamus sprendimus, išvengti prieštaravimų. Ir aš jūs norėčiau užtikrinti, kad e, generalinis direktoratams regionams ir miestams nėra tai tik tai kosmetinis pakeitimas, bet e, iš tikrųjų mes esame tikrai tvirtai įsipareigoję daryti tai, ko iš mūsų tikam, tikimasi. Ir mes, žinoma, atliksime mūsų savo namų darbus, ir e, informuosime jūsų e, komitetą apie mūsų darbus. Ir galiausiai norėčiau pabrėžti, jog mes atidžiai išnagrinėsime jūsų pateiktą pranešimą ir pateiksime atsakymą į jūsų pranešimą. Dėkui uždėmesi. Dėkui. Mes stebėsime ir seksime jūsų darbus ir jūsų pastangas ir kaip tai yra daroma, kadangi dalis mūsų darbo yra būtent pateikti pradinį pranešimą ir tikiuosi, kad e, šiandienos diskusijos e, bus naudingos tiek pranešėjai, tiek šešėlėms pranešėjams. Ir tikimės, kad pranešimas bus pateiktas kitų metų vasarį ir e, metų pradžioje e, tai bus paruošta ponė Westfall. Ačiū. Trumpai pasisakysiu. Tos išsitęsusios diskusijos e, rodo, koks svarbus yra šis klausimas. Na, reikia pasakyti aiškiai. Man labai gaila, kad visi šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau labai, labai netgi svarbu yra, kad padarytume skirtumą šiandien tarp miestų ir kaimo vietovių Ir ne, negalima čia kažkaip tai padalinti į, į dvi atskiras plotmes tų dalykų. Mes negalime savo leisti to supriešinimo. Taip pat nereikėtų supriešinti ir miestų, skirtingų didžių miestų. Miestai yra regionų kaip ir augimo varikliai ir e, ištisos šalis, valstybės iš to gauna naudos. Na ir kaip kad sakė Janas, kad ir koks būtų miestų dydis, regionai sprendžia, kur bus plėtojami kokie miestai. Miestai turi turėti galimybę pasinaudoti E, joms skirtomis lėšomis savo nuožiūrą. Yra sanglaudos fondas, yra struktūriniai fondai. Valstybės narės visada sakė, kad jos nepageidauja, kad tai būtent šitai būtų daroma. Tačiau Europos parlamentas pageidauja, kad miestai turėtų e, galimybę nuspręsti, ką daryti su tomis priemonėmis. Taigi ta galimybė turi egzistuoti. Būtent todėl mes ir rengiame šį pranešimą. Būtent ir dėl to šis pranešimas yra toks svarbus. Kartu su šešėliniais pranešėjais bandysime, kaip manoma, geriau tai suformuluoti. Ir aš manau ir tikiuosi, kad tai bus naudinga visiems Europos miestams. Pirmininkė, ačiū. Labai. Uh, puikios baigiamosios pastabos mūsų diskusijai ir tik linkiu Jums tolesnio sėkmingo darbo. Na, o toliau e, kitas mūsų klausimas per darbo atvarkę, tai yra taip pat keitimasis nuomonėmis, diskusija, e, pranešimas savo iniciatyvą, kas trejus metus komisija e, rengia pranešimą Dėl sanklaudos politikos pastarasis pranešimas yra e, apie 7-13 metų laikotarpį. Čia yra kalbama apie laikotarpį nuo krizės pradžios. Ir čia yra kalbama apie regioninius skirtumus. Čia taip pat e, kalbama apie kitą laikotarpį, 14-20 metus, kaip reikėtų pereiti nuo didelių infrastruktūrų projektų prie e, energijos, užimtumo, mažų vidutinių įmonių. Šiandien mūsų pranešėjas yra ponas Deutsch. Jis pristatys savo e, pirminės pastabas dėl komisijos e, pranešimo. Vėlgi pranešimas bus parengtas vasario mėnesį ir ko gero dėl jo balsuosime gegužės mėnesį. Šiandien turime atstovų iš komisijos, iš regionų ir užimtumo generalinių direktoratų, iš regionų. Ponas Angel Katarina Rubijanis, na, o iš užimtumo ponė Resel Koleva. Taigi dabar žodis ponui Deutsch, pranešėjui.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 lapkričio mėnesį ir jame yra suformaluojami sanglaudos politikos tikslai laikotarpį po 15 metų. Nuo 14 metų sausio mėnesio e, ši politikos skriptis naują formą įgyjo. Dabar mes šiandien diskutuojame apie šeštąjį sanglaudos pranešimą arba sanglaudos ataskaitą. Ir man atrodo, kad tai yra puikus dokumentas, e, suteiksantis naujo, naujo poslinkio. Europos Sąjungos sutarties 175 straipsnis sako, kad kas trejus metus e, komisija turi parlamentui ir tarybai teikti pranešimą arba ataskaitą dėl socialinės, ekonominės ir regioninės sanglaudos bei pažangos atliktos šioje srityje. Taigi dabar pradėsime diskusiją dėl šeštosios sanklaudos ataskaitos ir diskutuosime taipogi apie parlamento poziciją šio pranešimo atžvilgiu. Ataskaitoje yra kalbama apie neigiamą krizės poveikį yra analizuojama sanglaudos politika atsižvelgiant į Europos 2020 politikos tikslus. Sanglaudos politika yra būtina. Ši politikos sritis ženkliai prisidėjo sumažinant krizės poveikį. Čia kalbama apie investavimą investavimo finansavimą, o tai yra labai svarbu, nes valstybės narės mažina biudžetus šiuo metu. Be sanglaudos politikos krizė būtų turėjusi dar didesnio poveikio valstybėms narėms. Dėl krizės konvergencijos procesas sustojo, e, nedarbas padidėjo e, tam tikrose regionuose, ypatingai mažiau išsivyščiusiuose regionuose. Sudėtinga yra pasiekti 2020 e, strategijos tikslų. Tam, kad e, prisidėtume prie sanglaudos, reikalingas e, nuosaikus progresas. Taigi, gerbiami kolegos, dabar porą dalykų norėčiau pasakyti ir tai būtų mano pranešimo pagrindas. Į tai norėčiau susitelkti, dirbdamas prie šio pranešimo. Pirmiausia, Turime išspręsti e, keletą problemų susijusių su likvidumu. Dvidešimt trys milijardai skolų yra susikaupę šiuo metu. E, sanglaudos politika šią prasme yra gyvybiškai būtina. Sanglaudos politika prisideda prie 2020 strategijos tikslų. Taigi tos neapmokėtos sąskaitos e, kelia daug problemų paramos gavėjams. 7-14 metų laikotarpis e, dėl neapmo, laikotarpyje dėl neapmokėtų sąskaitų vėluojama ir gyvendinti programas, o tai dėl to nukenčia sanklaudos politikos įvaizdis. Taupimo programa reiškia ne vien patį taupimą, bet ir mokėjimus laiku. Be to, dar reikėtų pasakyti, kad reikia regioninės e, socialinės ir ekonominės sanglaudos visose regionuose daugiau, e, ypatingai tuose regionuose, kurie yra mažiau išsivystę. Pastaraisiais e, metais buvo parengta keletas strategijų sanglaudos politikai. Sanglaudos politika kartais yra naudojama kaip priemonė 2020 strategijos tikslams įgyvendinti. Ataskaitoje yra minima, kad reikėtų sugrįžti prie pirminių sanglaudos politikos tikslų. Na, o aš e, norėčiau pabrėžti, koksgi buvo pirminis sanglaudos politikos tikslas, tai buvo sumažinti skirtumus tarp regionų. Turime pabrėžti, Ir žiūrėti, kaip mes galime prisidėti įgyvendinant Europą 2020 strategiją ir kaip įmanoma tai būtų padaryti e, pasiremiant e, integraciniu metodu. Na ir dar kitas aspektas, apie kurį norėčiau savo pranešime kalbėti, tai būtų sanglaudos politikos ateitis. Labai svarbu yra diskutuoti apie tai ir pasižiūrėti, kaip tai yra susiję su pono Junkerio planu. Yra numatytas strateginis investicijų fondas – kuriame numatyta 315 milijonų eurų. Jis bus skirtas konkurencingumui ir infrastruktūroms gerinti. Sanglaudos politikos tikslai yra panašus. 325 milijardai eurų yra numatyti 14-20 metams čia Taigi labai svarbu čia pabandyti susijęti tai su Junkerio planu. Jau dabar turime tam tikrų problemų, nes programos yra patvirtinamos vėluojant. Sangaudos politikos e, e, įgyvendinimas e, turi būti siejamas būtent su tuo. 19 metai bus labai svarbus, nes bus renkamas naujas Europos parlamentas, nauja Europos komisija taip pat. Ir būtent jie turės užbaigti Europą 2020 strategiją. Taigi naujojo, naujosios kadencijos parlamento ir e, komisijos nariai turės e, finansinę programą e, taip pat patvirtinti. Norėčiau paskatinti ir pakviesti visus kolegas pagalvoti apie tą laikotarpį po 20 metų, kaip bus tada su sanglaudos politika. Reikėtų pasižiūrėti, kaip atskirų e, žmonių sėkmė gali prisidėti prie e, bendruomenių regionų sėkmės. Šeštoje komisijos ataskaitoje yra kalbama taipogi apie tai, kaip galima būtų pagerinti orientavimąsi į rezultatus konkrečius. Ir taip pat yra sakoma, kad e, sanklaudos politika turi turėti konkrečius tikslus ir konkrečius rezultatus. Europos parlamentas turi suvokti, kaip Europos struktūriniai ir investiciniai fondai yra susiję su atsakinga valdysena. Yra čia tam tikrų labai svarbių makroekonominių faktorių. Reikia užtikrinti visišką skaidrumą tais atvejais, jeigu, tarkime, iškyla finansavimo nutraukimo pavojus. žmonės turi žinoti, kad parlamentas e, tikisi skaidrumo ir informacijos. Užimtumas mano pranešime labai svarbus. E, tai glaudžiai susijęs su MVI, jaunimu, e, švietimu ir integracija parengtų augimu. Sanglaudos politika turi būti panaudota kaip priemonė, užtikrinant ekonominį augimą ir siekiant didinti užimtumą. Gerbiami kolegos, aš manau, kad atėjo e, metas sanglaudos politikai 14-20 metų laiko tarpė numatyti daugiau svarbos. Reikia užtikrinti, kad visi Europos struktūriniai ir finansiniai e, fondai bus panaudoti e, bendrafinansavimui ir kad turės konkrečių rezultatų. Aš labai nekantrauju išgirsti e, kolegų nuomonę dėl šeštosios komisijos ataskaitos ir taip pat nekantrai laukiu tų ateinančių kelių mėnesių, per kuriuos dirbsime kartu. Pirmininkė, ačiū už jūsų pristatymą. Na, o dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Pone, pone Brese. Grazie, prezidente. E... Dėkoju, pirmininkė. Pradėsiu nuo pirmos pastabos, po to, kai išklausiau, ką sakė kolega. Sanglaudos politika iki krizės užtikrindavo, kad e, atotrukis ir skirtumai tarp įvairių valstybių narių e, mažėtų ir leido, leido jiems aukti, nors skirtumai ir toliau išliko dideli. Tačiau situacija labai pasikeitė nuo 8 metų. Skirtumai tarp regionų turi tendenciją dar labiau didėti ir mes dar tos krizės nesame įveikę. Taigi, Europa 2020 tikslai daugelį sričių nuo mūsų labai nutolo. Antra, ir tą pastabą jau esu nekartą davusi, e, krizė labai palėtė miestų zoną, o tuo tarpu kaimo zoną, pademonstravo, kad krizė jį atsparesnė. Taigi reikalingas naujas impulsas anglaudos politikai, dideliuose ES miestuose. Trečia pastaba. mokyklų, mokslo vystymo e, srityje ir panašiai. Viskas lieka koncentruota e, didžiuliuose stipriuose regionuose ir tai tos, e, tai lieka didžiulė problema. Tos inovacijos problemos turi būti pernešamos į vargingesnius regionus. Reikėtų atsižvelgti į, e, region, į integracijos politiką būtent tokiu aspektu. Aš neturiu kažkokių tai kitų pastabų. Kaip ką tik priminė kolega. Daugelį valstybių narių krize valstybės privertė sumažinti lėšas. Tai reiškia, kad investicijos daugelį regionų yra tos investicijos, kurios e, eina iš sanglaudos fondų, jeigu tai ne, e, gali, gali atsitikti netgi taip, kad tai yra vienintelės investicijos. Nereikėtų, kad e, ištikus kriziai sanglaudos politika pakeistų investicijas, kurias turėtų daryti valstybės. Manau, kad būtent e, šiais klausimais turėtumėm diskutuoti, kalbėti ir galvoti kartu su komisija bei nauja komisare. Kitas dalykas susijęs su sanglaudos politika. Sanglaudos politika anksčiau buvo taikoma mažiausiai išsivysčiusiems regionams, o dabar yra taikoma labiausiai, visiems regionams, tame tarpe labiausiai išsivyščiusiems, kurie galbūt kažkaip tai netaip greitai prisitaiko prie E, situacijos, kaip reikėtų. Ir tai yra didžiulė parlamento sėkmė, kuris e, nemažai padirbėjo su regioninė politika, kuri pasitarnautų visiems. Manau, kad turime prisiminti, jog ateityje reikės taikyti valdymo įvairiais lygiais principą. Kitaip tariant, neapsiriboti vien tik tais regionais, o, kaip sakė ponė Vestfal, reikia ir miestus įtraukti į būsimosios anglaudos politikos planavimą. Ne tik tais į lėšų naudojimą. Nes gali dar kitų problemų atsirasti. Gali atsirasti rizika, kad miestai decentralizuosis, kad e, e, tik centruose dideliuose finansavimas liktų, bet čia yra e, nacionalinė problema. Deja, buvo išjungtas kalbėtojas mikrofonas. Regionai turi įsitraukti į vertinimą. Mes labai priklausome nuo makroekonominės situacijos ir manau, kad ateityje didžiulė, didžiulis iššūkis bus patikrinti kaip tie fondai buvo išleisti ir ne tik patikrinti, bet ir pamatyti, kokios naudos jie pasisėmė iš to finansavimo. Toliau į visus regionus reikia plėsti e, sanglaudos e, fondų finansavimą. Ir trečia, kaip sakė kolegė, reikėtų sanglaudos politiką susijęti su Junkerio planu. Nes e, šiaip norėčiau pažymėti, kad Junkerio planas siūlo e, nustatyti jungtis Europoje, ar tai būtų transporto jungtis, ar išmaniai tinklai, ar, ar elektros tinklai, ar informatiniai, plačiai juoščiai tinklai. Jeigu visą tai susijęsime su sanglaudos politika, tai iš tiesų sumažės e, skirtumai tarp regionų ir šalių, nes daugelis tų skirtumų atsiranda ne tik tais dėl vietinių problemų, bet ir dėl sunkumų, su kuriais susiduria e, labiausiai e, nutolę regionai, prisijungdami prie centri, labiau centre esančių regionų. Taigi turime neišleisti iš akių to suderinamumo tarp Junkerio projektų ir sanglaudos politikos. Ačiū. Pone Tomašić. Kohezijskom izvješću daje se temeljit uvid u dodatnu vrijednost. Šeštoji ataskaita pateikia bendrą apžvalgą dėl sanglaudos politikos ir tai yra itin svarbi investicija į e, ekonomikos augimą. Ilgai bestėsinti ekonominė krizė E, neleido kai kuriems regionams e, pasiekti e, Europą 2020 tikslų. Europos struktūriniai investiciniai fondai yra pagrindiniai instrumentai siekiant pasiekti strategijos Europa 2020 tikslų ir norint pasinaudoti fondais naudinges, naudingesnių būdų. Mums reikia įvairių e, mechanizmų, kurie leistų koordinuoti ir užtikrinti e, tinkamą panaudojimą. Aš e, sveikinu naujos darbo grupės sukūrimą ir kuris analizuoja ankstesnį programų panaudojimą ir leis išspręsti problemų ateityje naujajame programavimo periode. Taigi e, yra nemažai problemų, kuomet atsiliekama. E, dauguma valstybių narių panaudojo 50 ir daugiau procentų buvusių fondų ir tik tai e, Kroatija pasiekė, šis skaičius Kroatijos siekia 21 procentą. ir turėtume remtis įvairiais strateginiais tikslais, statyti strateginius tikslus, e, priimti tinkamus sprendimus ir taip turėtume leisti regionams pasiekti maksimalaus potencialo. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Žinoma, ši ataskaita leidžia ir pateikia mums e, ankstesnio periodo apžvalgą bei e, iššūkius, su kuriais susitursime ateityje. Ypač tai svarbu, turint omenyje ekonomikos nuosmukį, nes matome, kad e, reikia padidinti e, viešasis investicijas, padidėjo e, jaunimo nedarbas, taigi susidurėme su milžiniškais iššūkiais manau, turėtume e, dėmesį kreipti ne į investicijas į įvairias infrastruktūras, bet labiau skatinti e, vidutinės ir mažas įmonės, inovacijas, įvairias inovacijas, kurios skatina socialinį įtraukimą ir įvairias kitas rytis. Jeigu norime nustatyti tikslus, jie turėtų būti e, konkretesni turėtume išmaniau pažvelgti į tai, būti labiau realistiški, e, labiau atsižvelgti į laiko ribojimus. Taigi ši ataskaita mums pateikia bendrą apžvalgą apie tai, ko mums reikia, kadangi mūsų politika turėtų būti labiau orientuota į tikslus. Norėčiau pabrėžti tik tai keletą dalykų. Žinoma, mes dirbame tinkamą linkme ir turime palaukti ir pažiūrėti, e, turime apžvelgti veiklos programas, kurios e, pradėtos, kadangi jos yra susijusios su bendradarbiavimo sutartimis bei su strateginiais tikslais, ypač su regioninėmis inovacijomis. Taigi turėtume pažiūrėti, e, kokie bus e, rezultatai, kokiu rezultatų pasieksime su strateginėmis programomis ir su veiklos programomis. Taip pat turime e, atkreipti dėmesį, kad administracinė našta nebūtų per daug didelė. Žinoma, aš neretai esu susirūpinęs, kuomet savo šalia, pavyzdžiui, Niderlanduose, E, neretai kalbama apie auditą, tačiau e, mažai padedama mažoms ir vidutinėms įmonėms e, gauti fondų lėšas. Taigi manau, kaip, kaip ir įprastai gyvenime reikia rasti pusiausvyrą. Kaip prancūziškai sakoma, liužius tekilipra. Žinoma, reikia kontroliuoti, vykdyti auditus, ir turėti šių priemonių, bet e, taip pat reikia ir e, padėti valdyti projektus, juos parengti, e, padėti vystyti įvairias idėjas, kurios vėliau gali būti paverstos projektais, kurios gali gauti finansavimą, kadangi galiausiai tai yra pagrindinis tikslas ir tik taip galėsime pasiekti ekonominio augimo Europoje. Žinoma, Turime e, vykdyti kontrolę ir tai turi daryti Europos komisija. Taip pat neturime pamiršti ir miestų erdvę ir kad Europos komisija įtrauktų ir miestus, ir regionus į politikos įgyvendinimą. Paskutinė pastaba. mes nustatėme e, tikslą, kad 5, bent, bent 5 procentai būtų skirti e, miestam, 5 procentai fondų. Taip. E. Kai kuriuose šalise, ankstesniuose perioduose, šis skaičius buvo daug didesnis. Matome, kad nacionalinės vyriausybės ir įvairios savivaldos institucijos Tokiu būdu e, gali sumažėti dalyvavimas šiuose programuose. Mes aš nemanau, kad turėtume sumažinti šio, šį procentą iki penkių. Ir neturėtume sakyti, kad e, jeigu 5 procentų pakanka, tai e, neverta diskutuoti dėl tolesnio įsitraukimo manau, kad strategija turėtų būti kaip pradžios atskaitos taškas. Ir manau, kad po keliurių metų galėsime matyti, ar e, miestų vystimasis yra tinkamai finansuojamas ir galbūt kartojosi. Kalbame, kuomet kalbame apie e, ekonomikos augimą, dauguma, būtent šis augimas vyks miestuose. Dėkui. E, kitas šešėlinis pranešėjas, ponas Juaristė Bounce, tikiuosi teisingai ištariau e, pavardę. Dėkoju. Labai trumpai. Krizės poveikis be sankaudos politikos būtų dar didesnis, tai yra savame aišku. Sanglaudos politika yra viena iš tų politikos skripčių, e, kuri didžiausią nesėkmę galbūt patyrė. Todėl, kad ekonominiai skirtumai vis didėja. Todėl didžiuotis kol kas bent jau nėra kuo. Todėl, kad daug valstybių narių netinkamai pasirengė ar netinkamai dalyvavo sanglaudos politikoje. Sanglaudos politika turi būti taikoma visiems, tačiau centrinė valdžia valstybės neturi visko sutelkti savo rankose. Kai kuriuose valstybėse narėse dėl to polinkio į centralizaciją, centralizavimą yra pamirštama miestų regionų dimensija. Taigi miestai, regionai, savivaldybės turi aktyviau dalyvauti ir nuo pat pradžių dalyvauti šiame procese, kaip kad buvo pasakyta jau tai būtų naujų aspektų įnešama šią politiką. Be to, manau, kad e, ataskaitoje nepakankamai kalbama apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, nes tai yra vienas iš esminių sanglaudos politikos aspektų, kuris beje šiandien kažkur tai pranyksta beveik jau. Na ir labai atsargiai reikėtų sieti Junkerio planą su sanglaudos politika. dėl to ryšio lėšos neturėtų būti pervedamos iš sanglaudos politikos e, fondų į Junkerio fondą. Jau buvo išsakyta būkštavimų dėl to. Na ir dar mokumo ir mokėjimų vėlavimo problemą reikėtų išspręsti. Taigi reikėtų dar taip pat konkretesnio ir patikimesnio veiksmų plano. Ačiū dabar žodis poniai Renkė. Thank you, Madam Chair. Um, ich... Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, šios diskusijos metu jau nemažai e, svarbiausių klausimų palėtėme ir dabar e, rengiamame pranešime, ko gero, reikėtų sugrįžti prie tų pagrindinių priežasčių, dėl kurių mes, kaip parlamentas, taipogi turime įsitraukti į šį procesą. Mes turime palikti savo pėtsaką e, senglaudos politikos ateities plane. Kas dėl Junkerio investicijų fondo galime pasimokyti iš ankstesnės sanglaudos politikos ir ankstesnių investicijų planų. Na, sanglaudos politika kaip ir užtikrina pusiausvyrą e, taupimo politikos laikotarpiu. Man atrodo, kad e, atsižvelgiant į e, investicijų dydį, savaime aišku, kad sanglaudos politika labai svarbi. Atask, tiksliau pranešime reikėtų priminti, kad sanglaudos politika ir apskritai e, ES politikos kryptis galėtų ir turėtų labiau tarpusavėje dėrėti. Mūsų tikslas turi būti konkretus rezultatas ir mūsų neturi sustabdyti taupimo politika. Čia nuolat kalbame apie kovą su korupcija, su netinkamu lėšų panaudojimu. Audito rūmų ataskaita mums e, nemažai namų darbų nustatė. Ir reikėtų tai aiškiai pasakyti. Dėl didelio klaidų lygio turime ir toliau dėti pastangas tam, kad būtų kovojama su korupcija bei netinkamų lėšų panaudojimu. Kitas svarbus aspektas – žalioji ekonomika. Ataskaitoje tas įvertinimas yra gana ribotas – nepaisant to, kad šis klausimas yra labai svarbus. Žalioji ekonomika siejasi glaudžiai su bioįvairove, aplinkos apsaugų, su, apsauga su tvarumu. Čia reikia sukurti tvarę ir ilgalaikę ekonomiką e, ateities kartoms. Na ir trečias dalykas, kuris žaliesiams būtų ko gero asminis, tai būtų partnerystės principas ir jo konkretus praktinis pritaikymas. Iš ataskaitos bent jau atrodo, kad partnerystės principas nėra taikomas taip, kaip turėtų būti taikomas. Tikimės, kad pranešime tai pakankamai bus atspindėta, nes būtent partnerystė labai svarbi regioninėje politikoje ir mums dirbant kartu su e, įvairiais subjektais vietoje. Pirmininkė, Ponios Dinolf nematau salėje. Taigi toliau pagal sąrašą ponas Blanko Lopes. Prašom žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų labai e, sutinku su to, ką sakė pana Beresa ir norėčiau dar pasakyti porą dalykų. Bet kokiu atveju šis pranešimas E, yra apima labai e, e, šiame pranešime nagrinėjamos problemos mane labai neramina. 20 procentų nuo, dvi, nuo, nuo 8 iki 13 metų sumažėjo viskas tokiuose šalyse kaip mm, Airija, Graikija ir panašiai daugiau negu 60 procentų. Investavimo politika, kuri dabar yra vykdoma, egzistuoja tik tais e, sanklaudos politikos dėka. Jau ne vieną kartą buvo minėta e, taupimo politika, bet e, teritorinis solidarumas, progresas, piliečių gerbuvis, ypatingai pietų šalėse, kažkaip praleidžiama. Mano nuomonė, taupimo politika E, leido Europai išbristi iš krizės ir nenugrimsti į recesiją. Kai kurie elementai buvo labai neraminantis, pavyzdžiui, tai, kad padidėjo nedarbas, tai, kad e, pagrindinės e, paslaugos viešosios pabrango ir žinoma e, sanglaudos e, politika prisidėjo prie, prie tos krizės iš, prie išbridimo iš krizės, reikėtų sukurti sinergiją tarp sanglaudos e, politikos ir įvairių fondų. Be gal ir be krašto viskas kartojama šiame komitete duodami pažadai, tačiau tie pažadai nepildomi. O dabar dėl e, mokėjimų, dėl 25 milijonų eurų. kai kurios programos negali laukti to mokėjimo, taigi reikėtų kaip galima greičiau klausimą svarstyti ir sanglaudos politikai tai yra be galo svarbu. Tokiu būdu mes galėsime užsitikrinti ir piliečių paramą e, Europos projektui. Ačiū, pana Šyku. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie mažas ir vidutinės įmonės. Jau Ne vieną pasisakymą išklausiau, tačiau manau, kad čia labai svarbu aptarti galimybės, kurias mums atveria sanglaudos politika. Pranešime tą jau matėme, kad nuo 70 milijardų pereiname prie 130 milijardų artinančiais metais ir tie ištekliai bus daugiausia skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms įstyti. Kodėl? Todėl, kad e, krizė perklubdė visą pasaulinę sistemą, o taip pat ir e, Europos e, gamybą, kurią sudarė maždaug 90 procentų mažos ir vidutinės įmonės. Tos MVI jau nebegali. pačios suktis vis labiau e, globalizuojamoje rinkoje. Regioninė politika turi atkreipti dėmesį į šį klausimą. Žinoma, tie visi projektai labai svarbus, tačiau manau, kad dar svarbiau išteklius panaudoti e, tikslingai yra dar svarbiau, kad ES tikslai būtų ir suprantami ir įgyvendinami. Didžiulis atotrukis ekonominis, nuosmukis ekonominis, socialinis, turime kažkokius tikslus nusistatę, tai yra labai gerai. Tačiau manau, kad reikėtų m, mm, iškelti tikras problemas. Pavyzdžiui, tai, kad e, programos, kurio, e, kurios e, laiko tą sanglaudos politiką, vėluoja. Komisija išryškina, kad labai svarbu vykstančios darybos. Taip mes turime konstatuoti, kad vėluojame, tačiau komisija ir parlamentas teisės aktus įleidžia kartu. Todėl mes turime būti informuojami apie visus darybų ciklus. Deja, kol kas buvo patvirtinta labai nedaug veiksmų programų. Ir jeigu mes dabar vėl turėsime e, fondus įdėti į biudžetą, tai terminus turėsime pratesti. O tai turėtų Tai, tai turėtų e, vesti mus prie finansinės programos peržiūrėjimo. Kitas dalykas, labai reikia susitelkti ties jaunimo klausimais. Aš pritariu kolegai, kuris sakė, kad turime labai daug fondų įvairių politikų, tačiau nematome rezultatų, ypatingai nematome rezultatų kalbant apie jaunimo klausimus. Jaunimo nedarbo procentas tikrai yra neprimtinas ir mes turime labai labai pagalvoti, bet ne tik galvoti, bet ir dirbti. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponas Etrič. Dėkui. Kaip visada tai yra įdomi diskusija. Ir man tai primena istoriją, kurią neseniai girdėjau, kuomet man pasako apie amerikietį akademiką, ir kuris e, klausė, kodėl Čekoslovakijoje nieks e, nesidžiaugė e, marksizmu Čekoslovakijoje, o jisai dėstė marksizmą universitete Kalifornijoje. Taigi, atrodo, kad dabar ES girdime daugiau marksizmo negu anksčiau Čekoslovakijoje. Kalbama apie paskirstimą iš vienos vietos į kitą. Ir jeigu galbūt turėsime daugiau reglamentų, daugiau kontrolės ir visą tai mes valdysime iš centro. Ir man tai labai primena e, anksčiau jau padarytas klaidas. Ir tai klaidos tiek politinės, tiek ekonominės. Ir atrodo, kad mes kartuojame tas pačias klaidas. Žinoma, visi mes e, sutinkame, kad norėdami išeiti iš krizės turime aukti. Ir turime kaip tik panaikinti įvairius e, e, suvaržymus, e, panaikinti mokesčius ir suteikti daugiau laisvės. Ir neretai demokratija įvairiose valstybėse narėse kaip tik sustabdo šią sanglobę, apie kurią jūs kalbate kadangi įvairiose valstybėse narėse žmonės turi įvairių prioritetų, skirtingų prioritetų. Žinoma, visą tai, ką sakote, galbūt yra nuostabu ir mes turėtume džiaugtis, e, jog kiekvienas iš mūsų esame skirtingas. Ir mes negalime visko suvienodinti. Tai neveiks. bet žinoma, visi mes norime teigiamų rezultatų, bet turime suteikti ir individualios laisvės, e, leisti kiekvienai šaliai aukti atskirai, kadangi jūs negalite e, nurodyti o e, teisės aktais. Dėkui. Dabar ponia Maletič. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog Praeitą savaitę Europos komisija e, pateikė e, ataskaitą dėl e, augimo, dėl metinio augimo ir buvo kalbama apie metinį augimą, jog norėdami tai įgyvendinti turime imti struktūrinių reformų ir konsolidacijos. Ir manau, kad tai yra svarbus aspektas, kalbant apie sanglaudą ir Europos fondus. Manau, kad e, turėtume pinigus skirti ne tik tai investicijoms, bet ir e, skatinti e, fiskalinę konsolidaciją, reformas, nes neretai į valstybės analise turime problemų su verslo aplinka. Turime bestenčių problemų su sanglaudos politikos įgyvendinimu valstybės narėse, nes tai įgyvendama itin lietai ir kyla įvairių kliučių rinkoje. Ir manom, kad su, reikėtų spręsti šias problemas tam, kad galėtume būti efektyvesni. Ir kalbant apie naująjį pono Junkerio planą ir sanglaudos politiką, tai yra visiškai skirtingi e, instrumentai, kadangi sanglaudos politikoje turime daug pinigų Žinoma, galbūt kyla klausimų, kuomet kalbame apie neapmokėtas sąskaitas. Tačiau e, Europos e, Sąjungos biudžete turime 350 milijardų eurų e, skirtų tam. Kai kurie analist, kai kurie ekspertai teigia, kad kad būtent šių 350 milijardų eurų, e, kurie skirti investicijoms, yra itin didelė suma. Ir palyginant su 5 e, milijardais e, eurų EIB investicijų fonde ir kalbant apie kitas priemonės apie strategiją Europą 2020. Taigi, pradinė suma tai yra 21 milijardas eurų. Tai nėra tiek daug. Tačiau pasiekime šios 350 milijardų eurų, kuomet e, naudojamės dauginamuoju poveikiu. Taigi šiame naujame plane neturime tokio didelio finansinio potencialo kaip e, sanglaudos politikoje. Visą tai skirtinga. Tačiau e, panašu tai, kad tiek sanglaudos politikoje, tiek Junkerio plane, norėdami efektyviai investuoti, e, norėdami skatinti ekonomiką, mes turime imtis struktūrinių reformų ir būti itin gerai pasirengę e, vykdyti projektus. Ir tai pabrėžė ir ponas Junkeris rengdamas savo planą. Ir manau, kad mes taip pat turėtume e, daugiau apie tai diskutuoti, siekdami efektyvesnės sąnaudos politikos. Labai ačiū, ponia Olbrich. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau pabrėžti kai kuriems savo kolegams, kad mes gyvename marksistinėje sistemoje ir manau, kad tai buvo visiškai skirtinga. Ir mes galime paaiškinti šios skirtumus ateityje. Ataskaitos yra itin įdomus dokumentai, nes jie siūlo įvairius pakeitimus. Ir čia kalbant apie penktąją ataskaitą, e, Taip pat turime e, pažangos ataskaitą, kadangi, ir tai yra labai įdomu, kadangi dalis šios ataskaitos e, perima politikos tikslus, taip pat aprašoma nauja, e, naujos politikos tikslai. Ir čia e, kalbama apie e, periodo 2014-2020 gairias. Ir manau, kad tai yra itin įdomus dokumentas, kad visų, kuris visų pirma mums leidžia suprasti, e, suvokti ankstesnių metų rezultatus, kadangi 7-13 metų periodas dar nėra visiškai užbaigtas ir e, apibrieštas, bet mes e, turime naują kontekstą, naujas aplinkybės, Labai svarbu neapmokėtos sąskaitos, taip pat ir naujas Junkerio planas, kurį galime vadinti investicijų planu. Ir yra itin įdomu, koks yra santykis tarp e, visų šių priemonių. Taip pat turime ir naujus elementus. Ir norėčiau pridėti tik tai vieną pastabą. Europos komisijos dokumente yra klaida, nesusipratimas, nes nėra nustatyto minimalios, nustatytos minimalios ribos miestams. Reglamente nėra jokių ribų, nėra nei minimalios sumos, nei maksimalios sumos. Penki procentai tai yra tik tai uh, bandyminis projektas. Taigi 5, 5 procentai tai yra e, minimumas e, integruotiems projektams. Tuo tarpu kai kurios valstybės narės suplato tai klaidingai. Ir jie mano, kad miestams reikia skirti 5 procentus, bet tai yra visiškas nesusipratimas. Ir šie 5 procentai skirti tik tai integruotai miestų veiklai. Ir tai gal gana sudėtinga, bet tai yra gana svarbu. Ir kalbėdami apie minėtą pranešimą, turime klausti komisijos, kokiegi rezultatai, kokios, e, kokios yra bendradarbiavimo sutartys. Dėkui. Ačiū už jūsų pastabas. Dabar ponas Kolvė Šambu. Merci, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Bandysiu nenukrypti, bandysiu nenukrypti nuo to, kad e, tai yra tik tai pirminis pasiūlymas, kaip kad sakė e, pranešėjas. Na, beje, norėčiau pasveikinti pranešėją. E, už tą atliktą darbą. Na, aš tik tai vieną e, dalyką norėčiau paminėti dėl tos kiekybės, dėl 5 procentų, dėl Junkerio plano. Aš manau, kad visą tai dar tikrai turėsime progos patobulinti ir ištobulinti mūsų diskusijų metu. Norėčiau pasiremti pranešėjo Tomas Deutsch E, mintimi. Jis sakė, mano didžiausias tikslas yra veiksmingumas. Veiksmingumas regioninės politikos sanglaudos tikslais. Na, čia buvo ištarta tam tikrų žodžių, dėl kurių aš bijau, kad mes nukrypsime nuo pagrindinio tikslo. Na, bent jau man taip čia atrodo. Net porą kartų bent porą kartų išgirdau žodį centralizavimas arba e, grįžimas prie centralizavimo. Na, aš nežinau, kokį čia pasiūlymą pateikti. Aš nežinau, koks būtų optimaliausias teritorinis paskirstimas. Mes dirbame piliečiams, o ne regionams. Mes norime, kad piliečiai gyventų E, be didžiulių skirtumų. Taigi, tai, kas mums labiau rūpi, labiausiai rūpi, tai yra, kad piliečiai e, nepajustų didžiulių skirtumų tarpusavyje per regioninę politiką. Ponas e, Deutsch labai puikiai priminė prie, sang, sugrįžo ir priminė sanglaudos politikos pirminę paskirtį. Dabar, jeigu pradėsime diskutuoti apie centralizaciją, decentralizaciją, e, tai juk nieko bendro neturi su piliečių gyvenimo gerovė. Tai yra tik tai administracinio paskirstimo klausimas. Ir ko gero mes apie tai kalbėdami europiečiams niekaip nepasitarnausime. Noriu tik tai paskatinti kolegas susitelkti ties veiksmingumu, piliečių sanglaudos per regioninę politiką ir nenukrypti į nereikalingas diskusijas. Ačiū. Thank you. Uh, yes, we'll continue. Ačiū. Tęsime toliau darbą. Šiandien dar turime informacinį susitikimą, kurio metu komisijos atstovai pateiks informacijos apie naująją sanglaudos politiką bus pristatyti pokyčiai sanglaudos politikos, kurie buvo padaryti po ankstesnių metų. Dabar ponui Von žodis. Labai ačiū pranešėjai už jo pranešimą ir kad mums priminė pagrindinės sanglaudos politikos tikslą ir įvairiose regionuose yra įvairių problemų. Pavyzdžiui, Velsė, iš kur aš esu, yra itin mažai pro, infrastruktūros projektų, įvair, yra mažai miestų plėtros projektų, mažai įvairių kitų projektų, kurie iš dalies yra finansuojami Europos Sąjungos. Manau, taip pat reikėtų priminti kolegoms, kad net uh, net griniai mokėtojai e, gauna naudos iš e, sanglaudos politikos, kuomet e, sanglaudos politikos projektai yra įgyvendinami įvairiose regionuose, įvairiose vietovėse. Ir žinoma, mes turėtume skatinti šios politikos įgyvendinimą. Ir itin dėl to labai svarbus yra nepakėtų sąskaitų klausimas. Ir tai svarbu tiek valstybėms narėms, tiek griniesiems mokėtojams Ir šiandien mes kalbame apie politiką. Ir apie e, šios politikos įgyvendinimo e, laikotarpius. Ir e, kol kas sutarta tik 20 procentų veiklos programų Taigi, manau, kaip komitetas mes turėtume e, daugiau daryti spaudimo Europos komisijai ir valstybėms narėms bei regionams, kad būtų greičiau susidarta dėl šių regioninių programų, tam, kad fondai galėtų būti greičiau paskirstyti, kad būtų išvengta e, vėlavimų ir manau, kad e, politika ir procedūros turėtų būti įgyvenintos taip, kad veiksmai būtų daromi, atliekami daug greičiau, nes atrodo, kad visą laiką uh, tai mes atsiliekame, tai užtrunka itin daug laiko ir manau tai yra svarbi problema ateičiai. Ačiū, ponė Vanisteroj, ar norite pasisakyti? Wat er nu ligt, een goede start is voor het debat en, en eh, dat het ook juist in het komende. Ačiū. Aš manau, kad eh, tai yra puikus pagrindas tolesniems diskusijoms per ateinantį pusmetį reikės užbaigti šį darbą tam, kad galėtume į plenarinį posėdį jau eiti su konkrečiais darbo rezultatais. Dabar yra puikus metas tam, kad pasižiūrėtume, kokiegi tie rezultatai. Na, o kaip dėl naujosios politikos, kaip dėl naujųjų perspektyvų? Norėčiau padėkoti Tomui už šio ryto e, pranešimą, už išplatintą dokumentą. Dokumentas yra tikrai puikus pagrindas tolesniam darbui. Na ir jums leidus norėčiau keletą dar savo minčių čia pateikti. Pirmiausia, sinergija tarp fondų. Reikėtų skatinti šią idėją. Jo labiau e, tų fondų, kurie labai svarbus sangudos politikai atveju. E, E, pavyzdžiui, Sanglaudos fondas kaip o pats toks čia svarbus būtų ir regioninės plėtros fondas, taip pat investicijų fondas. Tai e, reikėtų pasižiūrėti, kaip tarpusavyje vienas kitas stiprina šios trys priemonės. Na, reikėtų galbūt taip pat pasiremti tuo, ką sakė kolegos. Nepamiršti, nereikėtų praleisti iš akių bedarbystės klausimo investicijų vietos nacionalinių ir europinių lygių. Dabar kas dėl e, energijos tvarumo, apskritai energijos sektoriaus, kaip galima būtų tai sėti su darbo vietų kūrimu. Mes norėtume pabrėžti, kad reikia papildomumo daugiau tarp fondų. Būtent tai reikėtų skatinti. Na, man atrodo, kad naujuosiuose partnerystės susitarimuose ir naujuosiuose veiklos programuose pagaliau tai ima ryškėti. nes e, fondų kai kurių tikslai dubliuojasi. Na, o tai galime pamatyti kaimo plėtros e, fondo reglamente. Na, visą tai reikia parodyti visuomeniai, išoriai, taip sakant, nes būtent tuo remiantis mes galėsime pasiekti pažangos. Na, jeigu jaunuolis, tarkime, jau yra baigęs mokslus, neverta jam kažkokių kitokių mokslų siūlyti, uh, galbūt darbo vietų, vietą jam reikėtų pasiūlyti. Na, o dabar dėl papildomumo, dėl kaimo plėtros fondo sąsajos su kitais fondais. Dar turime ir žuvininkystės fondą, kuris taipogi turi poveikio pakrančių regionams. Tas fondas kaip ir galėtų būti integruotas į jūrų fondą ir į kaimo plėtros fondą. Taigi aš norėčiau pasižiūrėti, kaip siejasi tarpusavėje visos tos priemonės. Tai čia reikėtų pasižiūrėti, kaip e, tai 2020 perspektyvoje galima būtų padaryti. Na, mūsų tikslai yra nustatyti, jie yra aiškus. Tai nėra vien tik tai moksliniai tyrimai ir inovacijos. Čia svarbu, nes jie sudaro 23 procentus regioninio fondo Na, dar nereikėtų pamiršti ir kitų aspektų, tokių kaip atsinaujinanti ir tvari energija. Kaip tarpusavyje artikuliuojamos yra šios priemonės, ar tinkamai tai yra daroma, ar tinkamai abi šios priemonės yra panaudojamos valstybėse narėse, ar teigiamai vertinamos. Na, reglamentas yra viena, tačiau praktika yra, ko gero, svarbesnė už visą kitą. Na ir vidurio laiko tarp peržiūrą. Mes e, tikimės, kad jau gana greitai ji bus užbaigta. Europa šiuo metu patiria sprendimą, e, spaudimą, atsiprašau. ES turi rodyti kaip įmanoma daugiau ir geresnių e, konkrečių rezultatų. Na, iš tos ataskaitos matome, kad reikia netgi šiek tiek paskubėti tam, kad būtų plėtojami numatyti dalykai. Vienas kolega jau kalbėjo apie tai, ką aš norėjau paminėti. Tai yra, šiuo metu jau egzistuoja naujoji sistema, kuri remiasi um, tikslais paremtais kriterijais. Reikia siekti tikslus, įvertinti tikslus ir be jokios abejonės e, išmokėti numatytas lėšas. vicepirmininkas kalba apie geresnį, geresnį teisėkuros procesą. Čia tam reikia daugiau drąsos, reikia panalizuoti ir pasižiūrėti, kur mes galbūt per daug darome, kur galbūt per mažai. Reikia kritiškai pasižiūrėti į tai. Na ir kontrolės klausimas e, taipogi čia esminis yra. Man susidaro įspūdis, kad uh, įvairiais lygiais yra atliekama kontrolės, kontrolės, kontrolės, kontrolė. Na ir manau, kad planuose dalyvaujančių partnerių pasitikėjimo tai nekelia, greičiau atvirkščiai. Kontrolės, auditai, patikrinimai labai daug jų yra. Kol jie nėra atlikti, lėšos nėra išmokamos, tai yra viena iš didelių problemų. Galbūt ją reikėtų panagrinėti. Be to, pritariu tam, ką sakė Tomas ir kiti. Na, aš turiu didelių lūkesčių šiuo klausimu. Dėl dauginamojo poveikio keletą žodžių norėčiau tarti. Dabar tas 15 koeficientas. Na, aš su savo duomenimis, turimais duomenimis niekaip tokio rezultato nepasiekiu. Gal kiti kažkaip tai sugeba, aš tai ne. Uh, jeigu 80-90 mūsų lėšų iš subsidijų yra gaunama, tai su kofinansavimu būtų sustiprintas tas dauginamasis poveikis. 50 procentų bendra finansavimas, dar gal kažkur, tarkime, yra privačių lėšų, tai dar daugiau, didesnis, dar didesnė profeci, pro, pro, proporcija būtų, tačiau pagal Junkerio planą čia apskritai daugiau dar visko netgi reikėtų per ateinančius metus. Na ir tam, kad galima būtų gražintis lėšas, e, reikia kažkaip tai pelningai panaudoti investicijas, e, tiksliau pelningai investuoti. Na, galbūt tai nėra ideali finansavimo formulė. Kartais viskas pernelyg gražiai atrodo ir skamba, kad būtų tikra reikia pasižiūrėti, ar tikrai egzistuoja tokios priemonės, kurios galėtų užtikrinti, kad e, geri, tinkami, primtini projektai iš tikrųjų būtų įgyvendinti. Aš bent jau iš patirties Niderlanduose žinau, kad e, mūsųse faktorius yra nuo 4 iki 5 investicijų programoms. Na, mums tai jau tikrai neblogas rezultatas vienam investuotam eurui, jeigu yra gaunami 4-5 eurai, tai jau rezultatas tikrai neblogas. Na, bet visą tai dar reikėtų aptarti. Ačiū pirmininkė. Ir e, čia, kad Vasalo klauso e, citata, jog kuomet e, buvo padaryta amnestija keliams tūkstančiams e, kalinių ir tai buvo gana nerimtai priimta. Taigi, turėtume pratesti diskusijas, ypač dėl įdarbinimo ir sąsajos su sanglauda. Aš taip pat norėčiau pabrėžti vieną e, aspektą. Dokumente kalbama apie apie rezultatus trumpuoju laikotarpiu, e, vykdant partnerystę sustarimus ir veiklos planus. Taigi, kaip komisija mato, kaip komisija įvertina visą tai atsižvelgdami į vystimasi, ar turime pakankamai metodų. Dėkui. Mes užbaigėme debatus e, pasikeisdami nuomonėmis ir norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Pone, pone Rubianės, labai ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Deutsch už jo pristatymą ir kitiems pranešėjams bei kitiems e, komiteto nariams. Ir e, aš gal nepristatinėsiu, nes jau tai buvo padaryta anksčiau. Norėčiau tik tai pabrėžti keletą pagrindinių e, aspektų, kurio mūsų nuomonė, komisijos nuomonė yra svarbiausia. Žinoma, e, skirtumų mažinimas e, ir tam problemų turėjo, e, neigiamos įtakos turėjo finansinė krizė. Ir finansinės krizės poveikis buvo asimetrinis. Ir tai susijęs su dideliu krizės poveikiu kai kurioms šalims būtent e, labiausiai taip neigiamai paveikė e, mažiau išsivysčiusias šalis. Tuo tarpu tai paveikia daug mažiau e, labiau išsivyščiusias šalis. Ir tai mes norėtume itin pabrėžti. Kodėl šios šalis labiausiai buvo paliestos, tai būtent dėl to, kad sumažėjo investicijos ne dėl to, kad jos sumažėjo jų galimybės eksportuoti ar sumažėjo jų, drastiškai sumažėjo jų e, vartojimas, bet būtent dėl tai susijęs su mano minėtu asimetriniu poveikiu, netolygiu poveikiu. Ir kai kuriuose šalyse investicijos sumažėjo daugiau nei 50 procentų palyginant su periodu prieš krizę. Ir tai įtent susiję su e, privačia rinka, kadangi 85 procentai investicijų ES yra privačios investicijos, kurias ir įtent paveikė ekonominė krizė. Todėl vienas iš e, iššūkių, su kuriuo susiduria Europos komisija, tai kaip skatinti investicijas Europos Sąjungoje ir ypač mano minėtose šalise. Ir naujoji komisija E, daug dėmesio skiria būtent investicijų atkūrimui ir augimui Europos Sąjungoje. Kalbant apie privačias investicijas, tai jau buvo pabrėžta pranešime, kurį pateikė ponas Junkeris. Taigi turime įvairių santopų, kas galėtume panaudoti e, skatindami investicijas. Taigi kaip santaupas galėtume paversti investicijomis. Kadangi turime sumažinti privačių investuotojų riziką, ypač mažiau išsivyščiusiuose šalyse, taigi turime sumažinti jų riziką ir padėti jiems investuoti pelningai. Ir būtent čia galime pasinaudoti e, sanglaudos politiką. Taigi, čia kalbame ne vien tik apie investicijas, bet ir e, bendros e, struktūros kūrimą. Ir taip susėdami politiką su ES valdysena, su struktūrinėmis reformomis. Ir mes būtent tai norime pabrėžti kadangi politika yra ne vien tik apie investicijas, bet ir tiesiog apie sąlygų sukūrimą e, skatinant investicijas. Antrasis e, elementas tai yra viešosios investicijos. Ir dar kartą e, šios investicijos sumažėjo šalyse, kurias labiau palėtė ekonominė krizė. Ir čia norėčiau pasiremti tai, e, ką mes e, patvirtiname savo ataskaitoje. Taigi, sanglos politika yra pagrindinė investicijos, pagrindinė investicijų politika. Ir kaip e, mūsų metinės augimo, metinio augimo ataskaita teigia, kad augimas nebuvo toks, kokio mes tikėjomės. kadangi būtent finansinė konsolidacija e, gali daug padėti ir daug padėjo. Ir turėtume priminti, kad e, kad visą tai yra ne tik tai ES e, įsipareigojimai, bet ir valstybių narių įsipareigojimai, kurių, kurios, kurios jos prisėmė pasirašydamos sutartis. Taip pat norėčiau sureaguoti į teiginius apie programų vėlavimus ir apmokėjimų vėlavimus. Mes stengiamės pagreitinti programų e, patvirtinimą. Tačiau tuo pat metu mes nenorime e, to daryti pakengdami programų kokybei. nes programos yra ne vien tik tai pinigų išleidimas. Mes siekime pinigus išleisti kuo tinkamiau ir kuo tinkamiau jos šias lėšas panaudoti. Ir manau, tai yra viena iš svarbiausių uh, minčių, iš svarbiausių aspektų, į kuriuos turėtume atsikri, atkreipti dėmesį, kalbėdami apie regionų vystimąsi siekiant uh, išspręsti krizės padarinius. Dėkui. Dėkui ponui Deutsch. Ar jūs norėtumėte ką nors dar pasakyti? Kedves elnök asszony, tisztelt e, kollégák, udvariaskodás. E. Dėkui, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ne vien tik tai iš mandagumo dabar dėkoju už jūsų labai vertingą įnašą. Ponas Vanistelrojus. Rojus minėjo, kaip svarbu yra tai, kad mes dabar turime pusmetį darbui kartu. Taigi dar turėsime gausybę progų aptarti problemas, kurias aš paminėjau ir tas problemas, kurias aptarė kolegos. Norėčiau sureaguoti dabar į tris pastabas tiksliau dėl trijų dalykų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų paramą. Beveik visi e, išreiškė savo paramą ir sakė, kad labai svarbu yra susitelkti į rimtas ilgalaikės problemas, kurios kenkia patikimumui sanglaudos politikos. Ir šiandien ir 14 ir 15 metais mokėjimų vėlavimo problema yra ir bus. Vėluojama yra patvirtinti veiklos programas. Dėl visų šitų dalykų yra juntamas poveikis e, visiems sanglaudos politikos aspektams. Na ir dabar dėl e, sanglaudos politikos rinkerio plano ryšio, kaip kad ponas Olbrechtas sakė, tikrai tai reikėtų detaliai panagrinėti ir pabandyti išsiaiškinti visas kylančias problemas. Na ir dar Taip pat norėčiau pritarti tiems, kurie sakė, kad e, nuo 2008 metų prasidėjusi krizė labai smarkiai pakenkė sanglaudos politikai. Na, tikrai negalime pasakyti, kad krizė visiškai sunaikino, tarkime, sanglaudos politiką ar visiškai nebematome jos rezultatų. Ne, taip nėra. Daug iš mūsų aktyviai dirba sanglaudos politikos srityje ir mes tikrai aktyviai remiame šią politikos kryptį, tačiau faktas yra toks, kad krizė galbūt buvo netgi stipresnė negu kad sanglaudos politika. Ir vienintelis e, būdas su to kovoti yra nustatyti tikslą. Ateinančiais metais sanglaudos politika turi būti, jeigu ne pati svarbiausia, tai galbūt viena iš priemonių kovojant su krize. Sanglaudos e, politika nėra vienintelis ginklas kovojant su krize. Tačiau bent jau kol kas vienas nulis yra krizės naudai. Taigi mes dabar turime bent du e, taškus laimėti. Dabar Dėl konkrečių pasiūlymų, dėl paramos MVI, dėl to, kad turi būti mažinama administracinė našta, daugiau turi būti dėmesio skiriama miestams, daugia pakopiam valdymui. na, galbūt ne visas pastabas dabar e, pas, paminėjau, bet taip, tie visi aspektai turi atsidurti pranešime, tai yra savai neaišku. Taip pat e, labai džiaugiuosi girdėdamas, kad e, visi palaiko tokį labai tikslinį, tikslingą e, pranešimą. Turime dėti visas pastangas tam, kad šis darbas būtų kaip įmanoma veiksmingesnis. Taigi dėkuoju dar kartą už jūsų indėlį. Manau, kad vasario pradžioje jau būsiu parengęs pirminę pranešimo versiją ir toliau dirbsime kartu. Ačiū. Labai vaisinga ir ilga diskusija buvo. Taigi dėl užsitęsusių pirmų darbo tvarkės punktų diskusijų e, dabar turime dvi galimybės arba atidėti septintąjį darbo tvarkės punktą dėl e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo į popietę iš karto pabalsavimo būtų. Arba kita galimybė būtų atidėti koordinatorių posėdį. į dienos pabaigą, į paskutinį jau paskutinį darbo tvarkės punktą. Nį vienas netinka pasiūlymas jums, ar ne? Na kągi, teskime tada, taip kaip numatyta. Okay. Uh, the next, the next position in our agenda is... Kitas darbo tvarkės punktas – Europos užimtumo tarnybų tinklas, darbuotojų galimybės naudotis judumo skatimo paslaugomis ir geresnė darbo rinkų integracija. Čia atsakingas komitetas yra užimtumo komitetas. Mūsų komitetas rengia nuomonę, nuomonės referentė yra ponia Dončila. Darbuotojų laisvas judėjimas yra pagrindinė Europos piliečių teisė ir laisvė ir tai yra viena iš vidaus rinkos, vienas iš vidaus rinkų, e, rinkos ramščių. 46 e, e, sutarties straipsnių rengia, remiasi reglamentas, taigi reikia paskatinti, pagerinti tiksliau darbuotojų prieigą prie e, pagalbos paslaugų. Taigi dabar mūsų pranešėja šiandien pristatys pirminį, e, pirminę savo pastabas, na, o nuomonės projektas bus sausi pristatytas ir balsavimas dėl, jo, dėl nuomonės vyks vasarį. Ar teisingai pasakiau taip? Na, o kovo mėnesį užimtumo komitetas balsuos dėl nuomonės. Turime šiandien uh,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 tūkstančiai žmonių, kad galėtų nuvykti į darbą. 2013 metais e, tūkstančiai žmonių gyveno ir dirbo kitose valstybėse narėse, 70 procentų vykdė ekonominę veiklą ir daugiausiai iš jų e, būdavo etatiniai darbuotojai. Kodėl? Todėl, kad, gali, kad yra galimybė laisvam judumui. Gali europiečiai vykti į užsienį, ieškoti ir rasti darbo be darbo leidimo. Pagal statistiką. Žmonių gyvenančių ne savo valstybėje skaičius per keletą pastarųjų metų labai išaugo. Ypatingai po 2004 ir 2007 metų plėtros. Šie skaičiai e, atėjus kriziai sumažėjo, tačiau gyventojų e, migracija sumažino BVP e, vienu procentu įmant laikotarpį nuo ketvirtų iki, iki devintų metų. Kol kas dar trūksta personalo, kad užimtų kvalifikuotas darbo vietas, nepaisant, kad mūsų valstybėse labai aukštas nedarbas. 25 milijonai europiečių šiandieną patiria nedarbą ir daugiausiai iš jų yra jaunimas. Šie skaičiai auga. Emigruojančių žmonių skaičius didėja tų žmonių, kurie migruoja į stipresnės ekonomiškai zonas. Europiečiams turėti eurės yra unikali galimybė, tai yra portalas visiems ES piliečiams, ieškoti darbo. 25 kalbom visa informacija yra pateikiama, galima tiesiogiai susisiekti su um, darbdaviais, kurie turi vakuojančių darbo vietų. Tai ir uh, pagalba ieškant uh, darbo ir labai svarbus uh, judumo įrankis jaunimams. Kiekvieną mėnesį tinklalapis aplankomas 4 e, milijonus kartų ir užmesgama daugiau negu 200 e, tūkstančių kontaktų. Dešimtys tūkstančių kontraktų pasirašoma per metus ir kiekvienais metais vyksta įvairūs renginiai visur Europoje. E, dabar yra siūloma komisijos pakeisti Eures sistemą Tokiu būdu padidinant asmenų siūlančių darbo vietas per tinklalapį skaičių. E, ten galės e, siūlyti darbo vietas, visas laisvas darbo vietas, tiek viešasis, tiek privatusis sektorius. Dabar 30-60 procentų tik tais turimų darbo vietų laisvų yra apimama eures tinklalapio. Mes norime įvesti naujas galimybės, ne tik, ne tik, tais, e, įvesti, ne tik tais turėti galimybę e, dirbti darbą už atlygį, bet ir gauti stažuočių galimybę. Žinoma, reikia taikytis prie naujos euro, situacijos Europoje, tačiau kol kas mes nežinome, e, kaip pasiskirstys jėgos ir kaip e, e, dalyvius, kurie tame tinkle teiks informaciją, parinksime. Rizikuojame, kad e, atlikę eurės reformą sumažinsime e, vaidmenį tų e, organizacijų, kurios teikia darbą pasienyje. Jums atrodo, kad kaip tik tais turėtų turėtume teikti nuolatinę informaciją ir silavinimą, o tiems žmonėms, kuriems daugiau negu 40 metų turėtume suteikti galimybę įgauti naujų žinių bei kompetencijų. Labai svarbu, kad ministerija labiau koordinuotų savo veiksmus, kad kai žmonės nori išvykti, dalyvau, e, išlikti dirbti į užsienį, tą galėtų ir padaryti. Prieš sutikdami dirbti užsienyje, jie gali labai abejoti, nes nežino, kas vyks su jo e, socialiniu draudimu, kaip bus apmokestinamos pajamos, kokios bus gyvenimo užsienyje sąlygos ir panašiai. Visą tą informaciją reikia pateikti. Ačiū, sako pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį kitiems prelegentams. Norėčiau visų paprašyti kalbėti trumpai nes, kaip žinote, jau ir taip vėluojame. Iš anksto dėkoju Jums už pasisakymus, pradėsime nuo pono Hedmen. Taip iš tiesų, ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai ir glaustai. Kaip ir numatyta e, reglamento projekte, ribotas piliečių judumas ES sąlygojamas e, prieigos trūkumo dėl to, kad neturi žmonės kalbos žinių, dėl to, kad negali prieiti prie visos informacijos ir dėl to reikalinga vystyti tokią e, Dėl to reikalinga vystyti judumo politiką ir integruoti ją į darbo politiką valstybėse, kad būtų Europoje, kad atsirastų pusiausvyrą tarp darbo paklausos ir pasiūlos. Kai kuriuose dalyse, e, šalyse susidaro labai paradoksalios situacijos, nes yra E, labai didelis nedarbas, o įmonės neranda darbo jėgos, neranda e, kvalifikuotos darbo jėgos toms darbo vietoms laisvoms užpildyti. Ir tas naujas reglamentas, man atrodo, labai teigiamas, kadangi jis siūlo įvairius sprendimus, kuris, kurie gali pagerinti tinklo funkcionavimą ir pagerinti darbuotojų mobilumą. Aš čia ypatingai galvočiau apie paslaugas, kurios taikomos šalia E, darbo e, vietų, darbo paslaugų. Keičiantis informaciją įvairūs eurės e, tinklo veikėjai turi būti traktuojami horizontaliai. Manau, kad e, į tai turėtų būti dar labiau pasigilinta. Pirmininkė, ačiū, ponė Tomašič. Ačiū, pirmininkė. Savo plane komisija yra pasirengusi eurės tinklą patobulinti pagal uh, nustatytas strategijas. Uh, Dabar reikia atremti iššūkius, kurie kyla dėl krizės išsivyščiusios e, Europos šalis ir didieji miestai pritraukia didžiausius talentus ir daugiausiai iš to išlošia. Kita vertus, kitur yra e, patiriamas e, smegenų nutekėjimas, pavyzdžiui, besivystančiose valstybėse. Ir tai labai neigiamai paveikia e, tas vietovės, kur žinios reikalingos. Na, smegenų nutekėjimas nuolat yra e, patiriamas tam tikrose valstybėse, kartais netgi labai didelio masto tas reiškinys yra. Taigi dėl gyventojų senėjimo, dėl didesnės konkurencijos valstybės narės turi panaudoti visas priemonės tam, kad patobulintų savo uh, užimtumo tinklą. Tik tai taip e, galėsime užtikrinti tinkamas karjeros galimybės. Reikia kovoti su struktūriniu nedarbu, uh, su socialiniu prieš, tiksliau, siekti socialinio užimtumo ir integravimo. Norėčiau paskatinti e, valstybės narės pritaikyti geriausias priemonės savo darbo rinkose ir taip kovoti su nedarbu. Mes turime realiai prisidėti prie ekonominio socialinio vystimosi. Mr. Jakovčič. Ponis... Ačiū. Norėčiau pasakyti kai ką Alde vardu ir būtent Oliren vardu, kadangi jis yra sąraše. Manau, kad turėtume, turėtume pasinaudoti šiomis priemonėmis, kad galėtume išlyginti paklausos ir pasiūlos e, problemas Europoje. Turėtume pasiūlyti geresnius, geresnės darbo vietas ES piliečiams. Todėl aš palaikau kad e, eurės e, tinklas būtų sustiprintas ir veiktų daug geriau negu veikia dabar. Tai būtų geriau išspręstos e, darbo vietų ciklų problemos, taip pat turėtų būti geriau dalinamas informacija, informacija turėtų būti pasiekiama privatiems, paprastiems žmonėms, kurie būtent ir priima sprendimus. Taip pat sistema turėtų nepabloginti darbdavių teisių. Taigi, kuomet gerime integra integraciją, e, turime padėti valstybėms narėms pasinaudoti jau egzistuojančiomis sistemomis, kad geriau būtų panaudota jau turimami resursai. Taigi, šis pasiūlymas yra tinkama kryptimi. Ir jis turėtų būti konkretus ir nepalikti daug vietos interpretacijoms. Dėkoju. Pone Vana, e, jums teikiamas žodis. Labai ačiū. Jau todėl kalbėsiu trumpai, kadangi jau vėluojame. Aš palaikau Eures platformą, kadangi tai yra svarbi priemonė e, ieškant darbo, ypač jaunimui, bet ne tik jaunimui. Ypač krizės metu svarbu e, visiems e, piliečiams suteikti perspektyvų, e, ką mes turėtume padaryti, tai e, turėtume aiškiai pasisakyti už kokybę ir kad būtų sukurtos tvarios darbo vietos. Taip pat norėčiau, kaip jau tai sakė ankstesni kalbėtojai, kad būtent judumas galbūt nėra E, panacėja nuo nedarbo problemų, bet tai yra itin svarbi teisė, kurią turi Europos piliečiai. Bet tai nėra vienintelė išeitis siekiant spręsti nedarbo problemas. Kiekvienas turi turėti galimybę e, pasinaudoti visais šiais pasiūlymais ir kad e, būtų ne, darbuotojai nebūtų diskriminuojami, ir tai yra itin svarbus e, raktažodžiai, ypač kalbant apie neįgalius asmenis. Taip pat reikėtų integruoti ir socialinius partnerius, e, viešasias institucijas. Ir e, taip pat kitų sektorių dalyvavimas yra svarbus. Ponas Jėteris, koks? Um, Kiekvienas turi teisę e, persikelti kitą šalį, jeigu jie turi e, tinkamų kompetencijų ir tinkamų įgūdžių. Manau, kad tai turėtume išlaikyti visame laisvame pasaulyje, kadangi tam tikri įgūdžiai galėtų būti perkeliami iš vienos vietos į kitą, jeigu to reikia. Bet, bet problema, jeigu būsime per daug atviri. Pavyzdžiui, kaip e, Junktinėje karalystėje, kuomet turime didelę jaunimo nedarbo problemą. Pavyzdžiui, aš E, dirbau, būdamas e, jaunuolis dirbau e, alaus darykloje ir turėjau konkuruoti su žmonėmis, kurie atvyko iš kitų valstybių. Taigi, tai nepadeda spręsti jaunimo nedarbo problemų. Taigi yra svarbu apie tai galvoti. Žinoma, turime išlaikyti protingiausius ir gabiausius žmonės tam, kad ekonomika galėtų aukti. žinoma, jie neturėtų, e, sakysime, prarasti darbą ir vėliau tik tai e, tvarkyti stalus ar dirbti padavėjais Londone. Ir aš manau, kad Manau, kad daug jaunų žmonių tiesiog būtų e, išsigandę girdėdami mūsų šias diskusijas čia. Dėkui. Prašau, sutikiu Jums žodį. Ačiū pirmininkė. E, Prancūzijoje e, antrą pusmetį šių metų 10 procentų yra nedarbo lygis, 9 milijonai e, skurstančių yra bedarbių. Dabar pagal naująją direktyvą įmonės viduje perkelimo galima darbuotojus perkelti. Štai tarkime, jeigu prancūzas darbdavys įdarbina rumūną Rumunijoje, tai jam yra mokama pagal Rumunijos darbo rinkos sąlygas. Tai čia yra absoliučiai nesažininga konkurencija, nes tai bus sumažinos, sumažintos nedarbo išmokos ir, ir, ir kitos išmokos. E, nekilnojamojo turto sektorius ir E, kiti sektoriai čia Palestina, o euras tinklo tikslas yra paskatinti e, darbuotojų judumą Europos Sąjungoje. Tuo tarpu šiandien e, yra tik tai viena kryptimi kalbama apie tą judėjimą. Tai yra į vakarų šalis, pavyzdžiui, Prancūzija, pigus, pigi darbo jėga pradės plūsti. Būtent šiais tiklais mes turime imti e, statistinių duomenų kaupimo eures tinkle. Eures, e, jeigu tinkle bus įkurta bendroji platforma, e, Taip, be visų teigiamų reiškinių dar bus galimybė numatyta didelėms tarptautiniams bendrovėms įdarbinti e, pigę darbo jėgą ir taip bus tik tai paskatinta socialinis dempingas, o mes manome, kad tokia situacija yra visiškai neprimtina. Thank you. Dėkui. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. kadangi tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, dar neturint konkretaus nuomonės teksto, galbūt palauksime Europos komisijos nuomonės, ir, kuri jį pateiks kitą, kito posėdžio metu, kuomet turėsime e, pirmąjį nuomonės variantą. Ar su to sutinka Europos komisijos e, atstovai? Taip. Pone Dančito, ir galbūt norite pridėti? Labai ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti nariams už jų pasiūlymus. Aš esu įsitikinus, kad galima panaudoti šią ataskaitą, e, nubrėždami konkrečias gairias, e, kalbant apie darbuotojų teisės e, perskelti kitas šalis. Žinoma, yra išreikšta įvairių komentarų dėl lais, judėjimo laisvės, bet mes, es, mes turime tai palaikyti. Tuo pat metu, manau, kad turėtume nepamiršti, kad e, darbuotojų judėjimo teisės kai kuriuose valstybėse narėse būtent skatina ekonomiką ir tai e, kaip tik teikiamas dalykas. Pirmininkė kalba be mikrofono. Sorry, sorry. Um, the next point in our agenda is the discharge 2013. Kitas uh, darbotvarkės punktas būtent 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Ir uh, būtent biudžeto kontrolės uh, komitetas teikia ataskaitą apie 2013 metų biudžeto įvykdymą. O E, regi komitetas pasiūlė e, atstovus, kurie taip pat galėtų pateikti pranešimas, pranešimą. E, savo nuomonę turime pateikti iki 2015 metų sausio deš, vasario 10. Todėl aš pasakysiu, ką mes siūlome. Aš siūlau, kad pakeitimai būtų pateikti iki gruodžio 11 dienos, ketvirtadienio 12 valandos. Ir kad mes taip e, galėtume spėti pateikti savo pastatbas, turime atstovą iš Europos komisijos, iš regionų generalinio komiteto, komiteto. Ir jūs gavote e, mūsų nuomonės pirminį variantą, išverstą į visas kalbas. Ir būtent biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra itin svarbus, kalbant apie e, sąnaudos politikos įgyvendinimą. Ir tai leidžia mums pagalvoti, e, ko buvo pasiekta įgyvendinant e, biudžetą ir taip atsižvelgiam į įvairias um, politikos rytis, kurios yra mums aktualios. Taigi, e, pažiūrėję į audito rūmų 2013 metų ataskaitą ir komisijos ataskaitą ir kitus dokumentus, aš norėčiau būtent pateikti e, pirminę nuomonės versiją dėl 2013 metų ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Norėčiau pabrėžti, kad 2013 metais sanglaudos politika buvo vykdoma taip, kaip ir anksčiau. E, auditorumai pabrėžė, kad tai e, sritis, kurioje yra nemažai klaidų, 57 procentai e, pervedimų buvo padaryti su klaidomis, e, lyginant su 48 procentais ankstesniu periodu. Taigi tai yra 6,9 procento e, daugiau nei 2012 metais. Taip pat nėra e, didelių paskaitimų nuo ankstesnių metų – viešieji pirkimai ir e, valstybės paramos e, parama yra e, tos sferos, kur daugiausiai klaidų buvo nustatyta. Auditorumai taip pat pastebėjo, kad 37 procentai lėšų buvo sumokėti galutiniams gavėjams. Ir kaip komisija nurodo, šie skaičiai padidėjo palyginti su ankstesniais metais. Taigi e, reikia e, veikti geriau šioje srityje. Būtent įgyvenant įvairius e, finansinius instrumentus ir geriau pasisavinant fondų lėšas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad palyginant su 2012 metais auditorumai e, vykdė daugiau patikrinimų. Ir įvairių kitų priemonių. Ir būtent komisija savo metinėje ataskaitoje nurodo, e, kokiu priemonių buvo imtasi E, vykdant priežiūrą ir siekiant sumažinti įvairią riziką. E, ir mokymų sustabdymas e, buvo imtasi būtent tokių priemonių, taip pat tai buvo daroma, kuomet nustatyti įvairūs trūkumai Žinoma, šios priemonės gali turėti ir neigiamą poveikį projektų įgyvendinimui ir siekiant bendrų sanglaudos politikos tikslų. Taigi e, mokėjimų sustabdymas turi būti tik tai paskutinė priemonė, e, kuomet jau yra išbandytos visos kitos e, priemonės siekiant išvengti klaidų, kadangi tai gali turėti itin neigiamų pasiekmių regionams ypač tiems, kurios itin neigiamai paveikė e, finansinė krizė. Taip pat reikėtų taikyti ir prevencinės priemonės, kaip pavyzdžiui e, įvairūs mokymai e, įvairioms institucijoms, ypač e, kalbant apie e, valstybės paramos ir viešųjų pirkimų taisyklių laikymas, e, visa tai yra vienas svarbiausių prevencinių, vienas svarbiausių prevencinių veiksmų. procentų bendro valdymo lėšų buvo paskirstos bendrai ir įvairios problemos neretai buvo net e, aptiktos nacionaliniu lygiu, kadangi nacionalinės institucijos turėjo pakankamai informacijos apie e, galimas problemas. Taigi reikėtų e, gerinti valstybių narių įgūdžius, siekiant efektyvumo ir pagerinant tiek komisijos, tiek valstybių narių audito įgūdžius, bei tokiu pat būdu e, pagerinant e, informaciją, kuri, kurią e, nacionalinės institucijos pateikia Europos komisijai. Taigi pateikti teisės aktai leidžia geriau aptikti įvairias problemas, pažeidimus, reikėtų, kad šiais, šiomis priemonėmis valstybės narės pasinaudotų e, imdamosios atsakomybės. Svarbu, kad ir Europos komisija, ir valstybės narės laiku imtųsi priemonių ir pagerintų administracinius įgūdžius, vykdytų įvairius mokymus e, ir taip siekdami išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus savo postuose. Taigi čia e, Europos komisija veikia kaip kompetencijų centras ir e, kompetencijų centras pateikia e, bendrą veiksmų planą, kurį vykdė kartu su bendromis Europos komisijos įvairiais padaliniais. Tai čia yra tik tai trumpa prezentacija. Žinoma, e, ribos, kurias, e, kokio dydžio mes e, savo nuomonę galime pateikti, neleido įtraukti visų aspektų. Taigi aš labai džiaugčiausi, kad jeigu jūs pateiktumėte įvairių pasiūlymų, kaip tai galima pakeisti, ar įvairių kitų komentarų. Pone Olbrecht, suteikiu Jums žodį. E, aš žodžių neprašiau, bet esu tik taip e, šešėlinis pranešėjas. Yra būdai, kaip įvairūs komitetai gali išreikšti e, savo nuomonę. Dažniausiai biudžeto komitetas yra, komiteto nuomonė yra labai neįgiama, teigia, kad yra labai daug klaidų. Tuo tarpu mūsų komitetas dažniausiai išreiškia teigiamą nuomonę. Ir mes galbūt nekeičiame, e, nenorime iškreipti realybės, bet siekiame rasti teigiamų aspektų. Pavyzdžiui, klaidų skaičius kiekvienais metais mažėja. Taigi, teikdami pakeitim, pakeitimų pasiūlymus, norėčiau, kad, kad mes išlaikytume būtent e, šį požiūrį Tačiau tai, ką jūs išdėstėte savo dokumente, aš neturiu jokių papildomų komentarų. Pone Von. Labai ačiū. Ir tai yra itin um, aktuali problema, kadangi aš um, vadovausiu biudžeto kontrolės komitetui, kuris e, būtent ir turės pateikti ataskaitą dėl biudžeto įvykdymo. Ir žinoma, mes e, visą laiką norime rasti įvairių problemų ir um, dėl kurių galėtume padiskutuoti. Aš um, manau, kad um, jūsų pranešimas yra puikus, tik norėčiau patiksinti kelis dalykus. Manau, kad turėtume daryti uh, didelį skirtį tarp klaidų ir uh, sukčiavimo, nes neretai uh, yra kalbama apie klaidas, susijusias su valstybės parama, su viešaisiais pirkimais, administraciniais gebėjimais ir taip toliau. Manau, kad jūsų kolegos turėtų, būti, turėtų puikiai suprasti, kad mes čia kalbame apie klaidas, bet ne apie sukčiavimą. Kadangi sukčiavimas sudaro tik tai 1,2 procento viso ES biudžeto. Taigi 6,8 procento būtent šis klaidų procentas vis dar yra didelis ir reikėtų sumažinti. Ir kiekvienais metais mes randame nemažai klaidų susijusių su um, įvairiomis sistemomis. Ir neretai um, būtent naudos gavėjai teigia, kad uh, sistemos yra gana sudėtingos. Ir mes turime būtent pagerinti sistemas, kad išvengtume įvairių klaidų. Taip pat turėtume kalbėti ir apie valstybių narių uh, vaidmenį kadangi jie atsakingi už 80 procentų e, išleistų lėšų. Ir būtent e, valstybės narės turėtų ištaisyti klaidas ir aptikti jas, anksčiau netai padaro Europos komisija. Ir būtent valstybės narės turi įpareigojimus e, tai padaryti. Nes mes turime nustatyti, kokios yra pagrindinės problemos, turime padėti valstybėms narėms išspręsti šias problemas, ištaisyti šios trūkumus. Ir matome nemažai valstybių narių, kurios yra būtent, kurios ir padaro didžiąją dalį klaidų. Būtent turėtume jiems padėti, e, pagerinti jų administracinius įgūdžius, kad jie gautų gerosios praktikos iš kitų e, valstybių narių. Turime padėti jiems vykdyti audito procedūras, kadangi tai neretai kelia įvairių problemų. Ir turėtume dirbti su valstybėmis narėms, kurios daro klaidas kad jų daugiau ateitie nebedarytų. Neretai kalbame, ar pinigai yra tinkamai išleisti, tačiau neretai kalbame, ar pinigai išleisti efektyviai. Ir mes būtent tai norėtume pabrėžti. Turime kalbėti ne tik tai, kad pinigai būtų tinkamai išleisti, bet kad būtų išleisti ir efektyviai, kad tai turėtų teigiamą poveikį regionams ir e, piliečiams ir manau, kad mes čia galėsime pateikti kelis e, pakeitimų pasiūlymus, tačiau sutinkame su bendra jūsų nuomonė. Dėkui. Nematau pono Nikusin, gal ponas Surel norėtų pasisakyti? About, uh... Labai trumpai norėčiau sureaguoti į Dereko komentarus dėl e, rezultatyvumo. Mm na, mes dažnai žiūrime į lėšas kaip įtinkamai išleistas, kai tiesiog tinkamai yra užpildyti dokumentai, tačiau reikia žiūrėti ir į veiksmingumą. Na ir dar galiu pasakyti, kad yra daromas skirtumas tarp norėjimo veiksmingai dirbti su biudžeto procesais ir tarp e, biudžeto lėšų pervedimo tarp, pavyzdžiui, didžiųjų mokėtojų į biudžetą ir tų lėšų gražinimo. Taigi čia buvo kalbama apie biudžeto procedūrą ir Čia norėčiau tik tai pritarti Derekui, taigi dėkoju Jums dar kartą už nuomonę Jūsų. Dėkoju. Atsiprašau, sudėtinga mano pavardė. Ištarti aš kruatiškai toliau tęsiu. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad skaidrus lėšų panaudojimas turėtų būti pagrindinis rūpestis, kuris turėtų, kurio turėtume vadovautis e, lėšas leisdami. Na, sanglaudos fondas dažnai e, kritikuojamas ir dažnai kritikuojama yra, kaip e, yra leidžiamos lėšos, o tai be jokios abejonės e, turi įtakos ir pačios sanglaudos fondo vertinimui. Dabar jūs paminėjote e, švietimą ir administracinius gebėjimus fondų naudotojų. Reikėtų pasižiūrėti, kiek tai gali padaryti įtakos e, gyvenimui e, regionuose ir miestuose. Kartais nacionaliniai teisės aktai nėra suderinti su ES e, finansiniais kriterijais. Na, nacionalinės deklaracijos yra geras dalykas, bet e, valstybės narės nepakankamai gerai ir nepakankamai e, tink, tinkamai jomis naudojasi. Taigi e, reikia naudotis visomis turimomis priemonėmis. Valstybės narės kartais e, labai plačiai interpretuoja teisės aktus, ypač kai kalba eina apie netinkamą lėšų panaudojimą. Privatus e, subjektai dalyvaujantis e, konkursuose kartais tikrai su visokiamis problemomis susiduria. Taigi mes pageidautume, kad komisija geriau dirbtų e, vietos ligmens kontrolės e, aspektu. Taigi reikėtų stiprinti administracinius institucinius gebėjimus valstybėse narėse, ypač e, kai yra skelbiami konkursai. Galbūt galima būtų e, mokymus organizuoti, kad būtų geresnė, geresnė, geriau e, projektai valdomi ir tik tai taip visiems bus iš to daugiau naudos. Ar būtų daugiau norinčių dalyvauti šioje diskusijoje? Atrodo, kad ne. Tokiu atveju dėkoju visiems e, už dalyvavimą, dėkoju visiems už tai, kad parėmėte šią nuomonę. Visų jūsų patirtis rengiant nuomonę yra labai svarbi. Na, kaip suprantu, data, dėl kurios sutarėme, yra gruodžio 11 diena, vidurdienis. Na, atrodo, kad pirmąją šios dienos posėdžio dalį baigėme. Dabar paprašysiu koordinatorių pasilikti koordinatorių posėdžiui. Thank you. See you later.